Bene. Bentrovati a tutti, buonasera a tutti. Na kągi, sveiki sugrįžę visi. Labadiena. Tai gal jau ir pradėkime. Allora, cari colleghi. Nagi, mėly kolegos, ponios ir ponai. Ne viena proga jau yra mėta, koks svarbus yra MFF. E, kai kalbame apie žemės ūkio politikos ateitį, kaip žinote, mūsų rūmai turės tvirtinti tarybos reglamentą dėl MFF. Taigi, mes tikrai e, daug prisidėsime, be abejo, glaudžiai bendradarbiavame su biudžeto komiteto pranešiais, kadangi jie yra atsakingi už e, MFF procedūrą. Taigi, iš tikrųjų, mane labai džiugina, kad kolegos Heileberger ir Vaila Kelfen taip maloniai ir operatyviai priemė mūsų kvietimą pasikeisti požiūrį dėl procedūrų. Jie mums be abejo informuos taip pat ir apie esamą padėtį, tai kas vyksta biudžeto komitete ir procedūros, kurios mūsų laukia. Ir tokiu būdu galėsime e, aptarti specializuotų komitetų dalyvavimo galimybės. Be abejo, mes esame vienas iš tų komitetų, kuris labai suinteresuotas dalyvauti būsimose darybose dėl MFF. Taigi aš norėčiau be abejo padėkoti kolegoms, taip, ponui Skotra, kuris yra bendra pranešės. Tačiau pirmiausiai suteiksiu žodį Raimai Birger. Gal Raimai galėtumėt nušvies mums esamą padėtį. Taip, pirmininkė. Dėkoju. Man malonu vėl lankytis Agri komitete. Tikiuosi, jūs neturite nieko prieš, kad mes su ponu Kalvenu pasidalinsime įžanginę kalbą, kai kalbame apie Lisabonos sutartį, kai kalbame apie MFF, apie bendrą sprendimų priimimo procedūrą. kai kalbame apie papildomas daugiametės programas, kurių tikrai skaičius ženkliai padaugia. Visą tai leidžia manyti, kad dabar atėjo kritiškai svarbus laikotarpis, kada parlamentas turi teisingai pasinaudoti savo koordinavimo teisę. Na ir be abejo, mes biudžeto komitete turime e, pasirūpinti, kad daugiametės finansavimo programos būtų gautų užtikrintą finansavimą. Uh, Mes stengiamės priimti sprendimus vienbalsiai, tada, kada dauguma parlamento narių e, duoda bendrą pritarimą. Taigi, galima būtų pasakyti, kad na, Konstitucinė asamblėja nenuveikė visko, ką galėjo padaryti, e, stakydam šios reikalus. E, parlamentas yra įtrauktas ir dabar mes turime 312 straipsnio 5 pastraipą, kur vėlgi yra numatyta, kad mes turime taip pat e, prisidėti prie to, kad e, viskas vyktų sklandžiai. Taigi dalyvauja trys institucijos, jos turi kiekvieną savo vaidmenį ir kai kalbame apie koordinavimą. Turime užtikrinti, kad visų procedūrų būtų sėkmingai laikomasi. Uh, E, kalbant apie sutarimą, e, vėlgi sutarimo užuomasgos atsirado dar pirmininkant Vengrijai, toliau pirmininkavo Lenkija ir dabar e, šį darbą tęsia pirmininkaujantį Daniją. Visą tai pasakius, reikėtų pasakyti, kad po bendrųjų kalų tarybos mes vėl kalbamės MFF klausimu, parlamento komitetas ketina sutikti su tarybos trijulė, pasikeis nuomonėmis Ir be abejo, mes išdėsime savo poziciją tarybai. Mes turime penkių narių um, komandą, ponė Lamasur, kur yra biudžeto komiteto pirmininkė, e, vadovaitė grupė, toliau Jean-Luc Namar ir kiti, kurie atsakingi už nuosavus išteklius ir panašiai. Taip pat uh, yra tam tikra kontaktinė grupė, kurie pirmininkauja Martina Šulcas. Uh, turime koordinatorius ir e, dalis jūs taip pat dalyvauja kontaktinėje grupėje, e, komitetų pirmininkai dažnai dalyvauja diskusijose. Taigi, pirmininkų konferencija ir aptars galtinės procedūras ir atinkamai priims e, tam tikrus sprendimus. Be abejo, mes turime padiskutuoti, kaip šita visa procedūra turi būti atlikta. Turime pasirengti pirmajam svarstymui komitetuose ir taip pat nuspręsti, ką darysime dėl galutinio balsavimo. Bet pirmiausia, mes turime žinoti, kokie bus siūlomi skaičiai. Kol šitą nežinome, yra gana sunku spręsti, ką darysime su šiais pakeitimais. Na ir e, vėlgi šiuo atveju visos trys institucijos savotiškai kaip ir gina savo pozicijas, tampusi tarpusavyje, galiu pasakyti, kad beveik neįmanoma, kad 65 e, bendras programose, kur, kur galioja bendras sprendimo priimimo mechanizmas, e, būtų iš karto nurodyti visi skaičiai. Tačiau bent jau kai kuris atvejais parlamentas iš tikrųjų parengė savo pranešimą ir E, nutinėme komitete. Ir mes sakėme, kad e, norime, jog būtų bent jau minimaliai laikomasi testinumo, lyginant su Lisabonos e, darbo atvarkė ir taip pat darbo atvarkė 2020 metą. Ir e, norime, kad biudžetas būtų dėmanas 5 procentais. Tokia kol kas yra mūsų pozicija. Sutartyje buvo išdėstyta, kad nepavykus pasiekti sustarimo, lubos nustatytos 2013 metams liktų nepakitusios, kol bus rastas kus nors kitas sprendimas. Ir parlamentas, tiesą sakant, neturėtų pasiduoti kaip nors netinkamiems veiksmams. Ehm, aš manau, kad e, sutikimas buvo vertas to. Manau, kad galime tikėtis, jog pirmininkaujantį Daniją pradės visą procesą nuo dėrybinių pozicijų, kurios netrukus bus, e, tai yra birželio pabaigoje bus pateiktos e, tarybai svarstyti. Mums be abejo kyla klausimų, ar tuose paketuose jau bus nurodyti konkretus skaičiai, ar bus tam tikros paklaidos ribos, tam tikra tolerancija. Kol kas ne visiškai aišku, kas bus įmama pagrindu. Mes mėginome siekti su pirmingačia Danija ir paprašyti siekti informaciją. Uh, E, kaip galima greičiau, kad būtų galima pasirengti. Iš tikrųjų, darybos bus kietos, e, biudžeto komitetas, specializuoti komitetai be abejo turi iš savo pusės padaryti viską, ką jie gali. Ir e, turime pasiekti tam tikrą tašką, ties kuriuo mes apsistojame ir pavadėmės tai paketu. Ir, taip sakant, turime laikytis principo, kad niekas nesutarta, kol nesutarta dėl visko mes turime viską vertinti kaip vieną paketą, nenorime kažkokių tai atskirų sutarimų pagal pavienius sektorius. Uh, Taigi tikimės, kad e, bus pasiekta pažangos, bet reikia dar gerokai palūkėti ir pasižiūrėti, kas vis tik tai įvyks po birželį vyksiančio vadovų tarybos sutikimo. E, tada Liepos mėnesį turbūt galėsime sureaguoti, bet prieš tai turėtų dar pasirodyti e, taip pat tarpinė biudžeto komiteto ataskaita, tikėkime, jis pasirodys spalio mėnesį. Ir tada turėtume perėti prie galinio darybų etapo Ir čia tikėkime, specializuoti komitetai galės iš savo pusės irgi prisidėti prie šio darbo. E, tai tiek aš jums kol kas galiu papasakoti, dabar norėčiau perduoti žodį savo kolegai. Labai ačiū. Sako pirmininkas, prašom, serė, teskite. Ačiū pirmininkė. Aš galbūt e, galiu pabrėžti, kad ponas Berger labai aiškiai pasisakė ir e, aš nelabai turiu ką pridurti, aš esu pasirengęs iš karto atsakinėti į klausimus, jeigu tokių kyla. Nuostabu, sako pirmininkas. Kągi, man belieka abiems kolegoms padėkoti. Mm, labai svarbu iš tikrųjų yra tiksliai suprasti, ką jie norim pasakyti. Aš norėčiau taip pat pabrėžti e, Gariga pranešimą, kurį mes patvirtiname. E, Taigi toks yra parlamento pasiūlymas ir visos frakcijos yra pasirengusios uh, ginti šito pranešimo turinį. E, tikrai turime labai didžiulę balsų daugumą ne tik komitetuose, bet ir plenarnėme posėdėje. Ir manau, kad labai aiškiai turėtumėm pasakyti, koks yra mūsų tikslas. Dabar atėjo eilė tarybai pateikti savo pasiūlymus. Mes savo nuomonę jau pagarsiname. Ir grįžtame prie kitos temos, kas irgi labai svarbu. E, reikėtų pakartot, kad dėl nieko nesusitarta, kol nesusitarta dėl visko. Mm, tai buvo paminėta toje kontaktinėje grupėje ir manau, kad šią mintį visą laiką verta kartoti, kadangi mm, toks yra mūsų atspirties taškas. E, na kągi, mūsų pranešėjas, nuomis autoris yra John Carlos Kota. Taigi, steiksiu žodį jums. Kągi, ačiū ir ačiū dviems kolegoms iš biudžeto komiteto. mes be abejo turime tam tikrų savų tikslų, kai kalbame apie BŽP. Ir norime e, pasiekti vieningos nuomonės, kai kalbame apie MFF, kadangi tai bus gyvybiškai svarbu mūsų ūkininkams. Kai kalbame apie scenarius, e, e, iš esmės Turime tris alternatyvas ir viena iš jų yra komisijos pasiūlymas, kur atsispiriama nuo 2011 metų kainų lygio. Tvarus augimas, e, kiti dalykai vertinami maždaug 3 milijonų eurų suma. Tai būtų šioks toks padėjimas, lyginant su finansinė perspektyva 7-13 metam. Antras variantas, e, kurį pateikė pirmininkas, tai būtų e, siūlymas bent penkiais biudžetais lyginti su ankstesnių metų biudžetu. 13, e, 7-11 metų laikotarpis. E, laikotarpį paskaičiuota 410 milijonų eurų. E, bet kuriuo atveju mm, mes girdėjome šį pasiūlymą. Dar vienas, trečiasis variantas būtų išlaikyti status quo, tai yra nekeisti 7-13 metų finansinės perspektyvos, bet priskaičiuoti papildomus procentus, 420 milijonų e, eurų, atsižvelgiant į kainų pokyčius. E, vėlgi, atsižiūrint į e, Europos Sąjungos veikimo sutarties nuostatas, um, tarybos reglamentas turėtų nustatyti naują finansinę struktūrą. E, ir jeigu sutarimas nepasiekiamas, iš esmės yra pratesimas galioti ankstesnio sprendimo nuostatos. Iš esmės prie to mes galime ir prieiti. Uh, Taigi tokie yra variantai, tokios yra alternatyvos, kurias mes svarstome ir dabar reikia e, mums gerai pagalvoti, ką galėtumėm nuveikti mūsų ūkininkų labui. E, štai tokia patys ir, ponė pirmininkė, aš manau, kad galime dabar pradėti diskusiją. Ačiū, siūlau pradėti diskusiją ir dabar duodu žodį pirmiausia George Line. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad mūsų diskusijos iš tikrųjų labai svarbės mūsų komitetui, nes yra daug finansinių klausimų, o kurie bus patys svarbiausia diskusija ir jau yra iki šiol yra buvę patys svarbiausi. Na, e, pranešėjų grupės yra jau derėjusi dėl įvairių finansinių klausimų. Na, žinoma, reikia parodyti pasitikėjimą, kad galėtume toliau tęsti. Visiškai sutinku su ta nuomonė, kad reikia iš tikrųjų pradėti nuo to, dėl ko parlamentas jau balsavo. Na, ypač, kada kalbam apie žemės ūkių biudžetą. Žinoma, Yra labai svarbių klausimų, kuriuos turėtų spręsti Žemės ūkio komitetas. E, pirmiausia, FNF pasiūlymas. Čia kalbam apie 0,5 procentų, 0,57 procentų padidėjimą ateinačiais keliais metais. Taigi yra tiesiog vis dėlto mes manome, kad e, galime lauktis nuosmukio. Na, bet iš kada turime galvoje komisijos planus. A, toliau a, komitete daug buvo diskutuojama dėl a, tiesioginių išmokų perskirstimą. Tai yra politinis dalykas. Ir žinoma, nebus lengva įtikinti komiteto narius, kad reikia dalyvauti tuose debatuose ir parengti kažkokius darbo dokumentus reikia patvirtinimo iš biudžeto komiteto atstovų, kad jie pasitikė, kad tai, ką mūsų komitete, kas mūsų komitete bus daroma, iš tikrųjų yra svarbu. Mes turime taip pat uh, žinoti, kad FMF uh, iš tikrųjų uh, tam bus laikomasi tų principų, dėl kurių mes balsavome jau, dėl prioritetų. Ir labai svarbu, kad visas procesas e, vyktų atvirai, skaidriai. Na, kitaip vienas sektorius kovojo su kitu, o jeigu šitaip įvyktų, tai iš tikrųjų parlamento pozicija, na, tiesiog būtų nieko verta. Na, reikia atidžiai pasižiūrėti apie tai, kokios yra galimybės, koks gali būti pasirinkimas ir ar parlamentas iš tikrųjų galėtų atmesti FMF kažkokius pasiūlymus. Na, mes čia turime galvoje ir tam tikrą užšaldymą išmokų. Reikia čia turėti galvoje komisijos pasiūlymą. Na, dar kaip kontaktės grupės narys, nežinau, įsitikinti kad būtų atsižvelgta ir mūsų interesus. Taigi tiek, ačiū. Ačiū. A, iš tiesų, mums reikia, žinoma, kartu dirbti, kaip jau o, Martinas ir Mišelis sakė. Ačiū. Atrodo, Rainer Berg nav kalbėtumėm dėl žemės ūkio ir man atrodo, kad mūsų susirūpinimą bus atsižvelgta, bet mes negalime tiesiog kliūti tokiais faktais, kad a, galiausiai tiesiog bus geriau, jeigu biudžetas bus išaldytas, mums reikia plėtoti, vystyti žemės ūkį Ir e, žinoma, jeigu kalbame apie ilgalaikį planavimą, gali būti netikėtų visokių įvykių, bet norėčiau paklausti, kokia dabar padėtis. Mes nekalbame apie tai labai atvirai, yra valstybė narių, e, kurios, e, galbūt nenori, kad būtų biudžetas sumažintas. Ir netgi galvojama, kad netgi su biudžetais mažinimu galbūt tai nepalies žemės ūkio. Bet Man atrodo, kad kaip tik biudžetas, kuris tenka ūkim, bus ypač, ypač nukentės. Pavyzdžiui, delegacija iš Baltijos valstybių. Man atrodo, kad Baltijos valstybės visiškai nepatenkintos komisijos pasiūlymų. Tai yra pirmojo ramščio išmokos, apie kurias kalbama, sumažinimai, kurie numatyti. A, Tai būtų pas, na, paskutinis smūgis jiem. Galutinis smūgis. Na, dėl tvarkaraščio, dėl laiko. Mes kalbame apie sveiki reformą, kuri, na, yra gana ambicinga bet mes nežinome, kiek iš tikrųjų ir kas bus prieinama. Bet vis dėlto aš dar tikiu ir mes apie tai jau esame daug diskutavę. Mm, žinoma, mes turime pateikti savo mintis busimai e, bendrausis bendrai e, žemės ūkio politikai. Ir pasižiūrėti, kaip, ką, mes, ką iš tikrųjų galėsime pasiekti. Žinoma, laiko yra mažai, bet jeigu norime perkelti e, visą tai ir turime galvoje 2013 metų vidurį. Tai akivaizdu. Ačiū. Mišel. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti e, biudžeto komiteto nariams, kurie atvyko pasidalinti savo mintimis. Jau buvo pasakyta, kad Europos parlamentas labai aiškiai e, išreiškė savo nuomonę ataskaitoje. Čia, man atrodo, kai e, kas ir dalyvaujančių dalyvavo kalbant apie tai, mes jau girdėjome ir tai, kas iš tikrųjų o, dabar svarbu, kas yra diskutuojama, tai yra panašus dalykai, tai yra datos, laikotarpiai. Mums reikia laikytis tikslo. Tai yra, kad pasieksime pažangos iki šių metų pabaigos, galbūt iki kitų metų vidurio. Kitaip nukentės ES įvaizdis Na, daugiau, jeigu mes kalbame apie žemės ūkio biudžetą, aš ne tik apie tai kalbu, aš kalbu apie 2014 metų rinkimus ir jeigu mes nesugebėsime labai aiškiai iš, e, parodyti, kokie yra ES prioritetai, bus labai sunku pateisinti mūsų veiklą praėjus keletą mėnesių, jau rinkimų kampanijos metu. Aš turiu jums klausimą. Galbūt toks techninis klausimas. Komisijos biudžeto pasiūlyme. Mes ten yra šiek tiek apie žemės ūkio biudžetą. Kalbama apie pinigus, o, kurie turėtų patekti žemės ūkio e, sričiai. E, tai, žodžiu, vieniem tai tinka, kiti prieštarauja. O čia iš tikrųjų bus reikalingos labai gana sudėtingos procedūros, kai kalbama apie mechanizmus, kurie bus taikomi finansuojant, e, ypač kada kalbame apie ateinantį e, finansinį laikotarpį. Tai reikėtų pakalbėti apie sistemą, kuri leistų mum na, susitvarkyti su žemės ūkio produktų pertekliumi. Jau trejus metus kalbame, jeigu vyktų kokia krizė, tai iš tikrųjų turėtume sugebėti įsijungti iš karto. O jeigu nebūtų jokios krizės, tai tiesiog, e, žodžiu, šita, šitie pinigai vėl grįžtų į valstybės narės. Šitą sistemą, kada kalbame, kad tiesiog nu, būtų sudaroma metams programa, finansavimo programa, nu, duotų rezultatų, kurie leistų e, mūsų biudžetus kitam žemės ūkiui, na, liktai jausis saugesniam. Vakar e, mūsų komisija aiškiai e, pareiškė, kaip bendros bendrausios žemės ūkio politikos, be reglamentavimo rinkos spręstų viską, bet mes iš, iš tikrųjų negavome iškaus atsakymo, bet reikia vis dėlto toliau tęsti ir taikyti tam tikras reglamentavimo priemonės, nes kitaip nesijausime saugus. Na, mes kalbame apie, e, žodžiu, tai, e, kad mes mokame, e, sakysime, ūkininkam už tai, ką jie parduoda rinkoje ir kad mes padengtume išlaidas, jeigu kiltų kokia krizė. Ačiū, Onlišek. Ačiū, pirmininkė. Tai yra labai svarbi diskusija ir naudinga. Ir norėčiau padėkoti kolegoms iš biudžeto komiteto už tai, kad jie atvyko ir pristatė pagrindinę savo mintis apie MFF. Mums labai svarbu nes mes bandome koordinuoti šį procesą ir manau, kad ta koordinacija priklausys ir visa reforma priklausys būtent nuo koordinavimo. Mes turime puikių ambicijų ir iš tikrųjų daug siekiame, bet mums tikrai reikia didelio biudžeto, kad pasiektume tokių ambicijų. Mes turime labai daug e, projektų bendrosios žemės ūkio politikos rytyje, bet visiems šiam projektam reikės daugiau finansavimo, daugiau lėšų. Mums reikia subalansuoti tiesioginės išmokas, nes yra skirtumų tarp tiesioginių išmokų skirtingos valstybėms narėms. Ir žinoma, visi šitie mūsų darbai turi savo kainą. Laikas yra irgi svarbus, kuo greičiau dirbsime parlamente, kuo greičiau susidarėsime dėl daugmetės finansinės programos, tuo greičiau mes ir BŽUP reformą atliksime. Visi Europos parlamente supranta ir aš pats suprantu, kaip regionų plėtros komiteto narys, suprantu, kad bet kokia konkurencija tarp skirtingų politikos šakų e, yra labai nenaudinga galim pradėti ginčytis, kad kelių statybai reikia daugiau lėšų negu žemės ūkiui, bet šita diskusija būtų žlugdanti visą sistemą. Mums reikia solidarumo, reikia paprašyti valstybių narių, kad jos reaguotų greitai, kad ši politika būtų gyvenimo kuo greičiau. Mums reikia politikos darbo vietų kūrimai, kūrimui, žemės ūkio plėtrai ir kitoms sritims. Mes norime, kad. E, žemės ūkis turėtų svarbų vaidmenį. Nežinau, ką Jūs manote biudžeto komitete, bet tikimės mes, kad Europos komisija atvyks ir pristatys mums kuo greičiau visus duomenys ir visą informaciją, kurios mums reikia šiame procese. Tada mes galėsime pradėti dėrybas, žinodami visus, visą informaciją. Ačiū. Reimas. Ačiū. Dėkuoju pranešėjui, kad jis atvyko į šitą komitetą. Ir labai sunku daryti šias reformas, kai kalbame apie lėšas, kai pirmininkas pasakė, jeigu nebus lėšų, nebus ir jokių reformų. Pirmiausiai reikia sutarti dėl biudžeto, tada imtis reformų, nes yra labai aiškiai susiję preliminarios diskusijos yra labai svarbios. Ir turime, bet turime žinoti ir kokia bus mūsų pozicija, jeigu reikalai pasislinks ir grįšime į ankstesnę padėtį. Keli klausimai. Pirmiausiai, kiek mes iš valstybių narių surinksime lėšų? E, Vokietijos vyriausybė maždaug 1 procentą BVP žada skirti. Ir parlamente negalima prasumti jokio kito pasiūlymo, jeigu dėl to nesutinkame, ar vienas procentas bus gera naujiena, ar bloga naujiena, ar bus įmanoma dirbti bent taip, kaip dirbome iki šiol su tuo vienu procentu. Antras dalykas Kalbame apie biudžeto rezervą, e, kuris yra būtinas. Tačiau komisijoje buvo skirtingų projektų, kaip e, dirbti su to biudžeto rezervu. Tadai mano klausimas yra toks, ar Ar tai bus šitas defliacijos rodiklis taikomas ir e, žūpsrityje ar ne? Nes ekonominė krize gali turėti įtakos ir BVP. Ir taip pat tada tai turės įtakos ir e, įnašams iš valstybių narių. Ar yra galvojama apie tai, kaip bus paveiktos įnaš, paveikti įnašai iš valstybių narių, ir čia kalbu ne tik, tai jungtinė, ne tik tai apie Junktinę karalystę, kaip suprantu, Junktinė karalystė yra didžiausia deflecija. Taigi, kaip galėtumėm reaguoti į deflecijos rodiklį? Ir galiausiai paskutinis klausimas apie terminus, apie laiką, kada yra realistiškiausia tikėtis, kad biudžetas bus patvirtintas, kad galėtumėm tęsti savo darbus. Ar galima tikėtis anksčiau baigti šį procesą, ar tai užtruks ilgiau. Ačiū, ponė Raimės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už puikiai paruoštą nuomonę ir bendras e, gairias, buvo aiškiai pasakyta, kad mes parlamente galime pateikti aiškę nuomonę, mes taip ir padarėme kartu su šiuo komitetu ir toliau tarybos darbas bus paruošti dėrybus punktus. labai svarbu žinoti ne tik tai. E, ne tik tai, koksai yra biudžetas, bet ir kokia bus pati žup e, reforma, kad, e, kad ūkininkai galėtų planuoti savo veiklą nes jau dabar yra planuojama, kas bus daroma kitą sezoną ūkiuose. Taigi reikia paraginti tarybą prisimti atsakomybę. Mes per pastaruosius posėdžius dar neišgirdome, kad taryba būtų prisijėmusi e, atsakomybę ir aiškę dėrybų liniją. Taigi reikėtų šiek tiek paspausti tarybą, mes žinome, kaip ilgai trūk, e, trunka dėrybos, kaip ilgai įgyvendinama uh, E, gyvenimas toks e, procesas. Taigi tik tada ūkininkai galės įvertinti savo galimybės. Jeigu administracinis darbas vyks per ilgai, ūkininkas nespės laiku susiplanuoti savo veiklos. Ir manau, kad taryba e, turi tiesioginę atsakomybę už tai. Kitas dalykas. Jeigu ruošime programą, kur yra N plus X ir sakysime, kad biudžetas nebus sumažintas, to bus negana, nes pagal BŽUP e, reformos pirmą ir antrą ramsti yra tam tikrų naujų sričių, kurias reikia užtikrinti, kurių finansavimą reikia užtikrinti. Kaip pavyzdžiui, pagal antrąjį ramsti skatinimo programos, kaip su jomis bus. Tos programos, kurios, kurių laikas baigėsi ir jeigu nepatvirtiname e, naujų programų, kas, kaip, kaip toliau šitas procesas man atrodo, kad taryba ne visą laiką atsižvelgia į piliečius gyvenančius kaimo vietovėse. Mes negalime sustabdyti procesų arba per, per ilgai viską tęsti, o tas žmonės tada nežinos, ką jiems daryti rytoj. Laikas mus tikrai spaudžia ir čia yra aišku ženklas, kad reikia greičiau priimti sprendimus, o ne sakyti, kad čia oficialiai yra parlamento problema, o kai taryba net nėra pasiruošusi kalbėti apie pagrindinius skaičius ir pagrindinius faktus. Manau, kad mes Žemės ūkio mm, komitete galime paremti savo žmonės, piliečius, sakydami, parlamentas yra pasiruošęs, mes jau vedame diskusijas, mes galime eiti toliau, o dabar taryba turi priimti, e, imti savo atsakomybės ir tęsti procesą. Ačiū. Ponas Bovy. Klausiausi debatų, mūsų diskusijos. Ir manau, kad kolegos iš biudžeto komiteto daro viską, jie, kas jų rankose, kad apgintų tinkamą finansinę poziciją, gerą finansinę poziciją. Manau, kad mm, problema yra ne biudžeto komitete, o šiame komitete ir bendrai parlamente jeigu mes aiškiai nežinome, kokios BŽUP politikos mes norime, kaip mes apginsime tai politikai biudžetą. Šiandien mes dirbame šiek tiek ne tą linkme, jeigu kalbame tik tai apie tai, kad reikia išlaikyti dabartinį biudžetą iš principo. O tada kalbėsime, ką daryti su pinigais, kaip, kaip tas lėšas paskirstyti ir pritaikyti biudžet, e, žemės ūkio politiką prie biudžeto, o ne atvirkščiai. Toks darbas nėra nuoseklus. Mes dabar turime didelę e, problemą parlamente, o taip pat ir šiame komitete. Mes pirmiausia turime apibriežti, ko mes norime, kokios bendro žemės ūkio politikos mes norime, o tada tai politikai patvirtinti biudžetą. Jeigu dirbsime priešingą linkme, tai tiesiog nieko neišeis, panašiai kaip kalbant, pavyzdžiui, apie aplinkosaugą, ūkininkų, paramą ūkininkams per krizę ar taip toliau. Visose šiuose srityse mes turime turėti politinę poziciją. Ką mes šiandien matome? Matome, kad atidedami sprendimai sprendimai dėl galutinių projektų. Neturime bendro požiūrio į visą politiką, viskas skirstoma sektoriais. Mes negalime apginti savo poli e, žu politikos. Kodėl mes, kaip mes dirbame su kitais komitetais, mes šitame komitete dirbame kaip vakume ir tai niekur neveda. neužtenka e, pranešėjų iš didžiųjų frakcijų. E, tiesiog mes patys turime e, peržiūrėti, kaip mes dirbame šioje srityje. Reikia žiūrėti į bendrą, bendrą žemės ūkio politiką. Jeigu mes tikrai norime mm, ginti ūkininkų mm, teisės ir, ir, ir taip toliau. Mes tikrai nepasieksime visų savo tikslų, jeigu dirbsime taip, kaip dirbame iki šiol. Taigi reikia labai rimtos diskusijos, kaip mes dirbame. Mes turime peržiūrėti mūsų pačių veiklą šiame komitete. Negalime kalbėti apie lėšas, kol mes pačios politikos neturime. Pirmiausia, reikia sukurti, kokie bus politika, kokie bus prioritetai, tada biudžeto, o ne atvirkščiai. Ascoltare la reazione di Reimer Bögel eh, a questo intervento del vicepresidente. Na, būtų įdomu iškirsti pono Raino Birger atsakymai tai. Pane Delanga, atsiprašau, nedaviau jums žodžio laiku. Jūs esate vienas pranešėjų, taigi prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Maniau, kad aš kalbėsiu, o paskui kolega perėmė žodį ir aš šiek tiek pasimečiau, nes mes iš tikrųjų skirtingai žiūrime į priekį, nors aš pritariu iš esmės jo minčiai. Mūsų požiūris į, į biudžetą turėtų atsakyti į tokį klausimą. Kodėl 35 procentai yra skiriami žemės ūkio politikai? Taigi aš norėčiau pirmiausia pasakyti du dalykus ir dabar ir bendroje diskusijoje. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad žemės ūkis yra Europos politika, bet e, žemės ūkio mm, biudžetas yra e, valstybinis biudžetas. Bet atrodo, kad politinėse diskusijose apie tai jau nebekalba. Antra, Manau, kad geriau elgtis taip, kaip yra saugiau. Pirmiausiai, maisto produktų saugumas turi būti e, vienas svarbiausių prioritetų mm, žu politikoje. Jei kalbėsime apie tai, vien apie tai, nepasieksime E, pakankamai mm, politikų, kad juos įtikintume. Mes turime ir daug didesnį, rimtesnį darbą, kuris ir susijęs ne tik tai su y, e, maisto produktų saugumu, kad galėtume apginti 35 procentus biudžeto, kuris skiriamas žūp. Čia turime kalbėti apie leidimus, apie licenzijas. Jūs, kaip žinote, manau, kad komisijos pasiūlymas šios rytyje buvo neprotingas Reikia ieškoti sprendimo, bet visiškai kitų kelių negu siūlo komisija. Žemės ūkis ne tik tai gamina maisto produktus, bet atlieka ir socialinį vaidmenį. Taigi čia kalbame apie atsinaujinančius, atsinaujinančius energijos šaltinius. Čia kalbame ir apie žaliavas, pavyzdžiui, van, apie vandenį. Taip pat reikia nepamiršti, kad žemės ūkis e, naudingas ne tik tai patiems ūkininkams. Žinoma, ūkininkai turi uh, uždirbti savo, iš savo ūkio, bet uh, žemės ūkis svarbus ne tik tai ūkininkams, bet ir visoms visuo, visai visuomeniai. Būtent šituo argumentu vadovaudomėsi turime įrodyti, kodėl reikia skirti 35 procentus. Reivalė. Delange, adesso Maria Meginės ir e poi chiude la via. Ačiū, ponia Maginės, po to ponas Lavijas. Daug klausimų, kuriuos norėjau kelti, Piteris Jar jau paklausė, taigi ačiū, Piteri. Ir taip pat noriu padėkoti kolegoms iš biudžeto, kurie irgi atėjo čia su visą savo patirtimi žiniomis. E, grįšiu prie savočios spekulacijos, kurią išsakė e, mūsų kolegos. Mes žinome parlamento poziciją, neaiški, tačiau ne visiškai aišku iš tų signalų, daugelio signalų, kuriuos mes gauname iš tarybos, kokia yra ten situacija. Taigi, galbūt jūs galėtumėte šiek tiek įsame pakomentuoti, kokius tik ženklų mes gauname iš um, tarybos. Ir taip pat, kaip veikia bendras sprendimų prieimimo mechanizmas kada susirenka tarybos e, aukštieji atstovai aptarti konkrečius skaičius. Koks mūsų vaidmo, kaip mes klausomės už durų per plyšelį ar, ar pro langą kažkur tai spoksome, ką mes, ką mes darome tuo metu. Ir jeigu parlamentas nori pelnyti vardą ir mūsų netenkina biudžetas, mes galime pasakyti ne. Tačiau tokiu atveju turime pasirengę parašyti patys sekantį skyrių. E, turime parengti strategiją, kuri reikštų, kad mes esame pasirengę žengti tolesnį žingsnį ir man būtų įdomu iš jūsų išgirsti, ką, kas tai galėtų būti, ką mes e, galėtumėm pasiūlyti tokioje situacijoje. Kadangi mm, bet koks toks mūsų žingsnis turėtų savo pasiekmių, taigi gal galėtumėte pasidalinti savo kaip specialistų žiniomis apie šį procesą. Kadangi mes na, esame šiek tiek įstrigę nesame visiškai tikri, ar iki metų pabaigos reikalai pajudės į priekį ar ne. Nepamirškime, kad taip pat vyksta e, įvairiausių rinkimų per ateinančius 24 mėnesius, kurie irgi gali vienaip ar kitaip padaryti įtaką biudžetui. Ačiū. Ačiū. Mane toliau ponas Lavija ir tada vėl suteiksime žodį mūsų svečiams. Dar nežinau, ar tai, ką pasakysiu, labiau sėtina su žemės ūkio ar su biudžetu, kadangi aš balansuoju ant savočkos ribos, bet manyčiau, kad būtų teisinga grįžtant prie e, būsimosios MFF e, diskusijų ir svarstymų e, suformuoti savo poziciją ir ginti biudžetą, kuris būtų skirtas BŽUP. Kitaip sakant, turėtumėm E, užtikrinti, kad komisijos pateiktas teisėkuros pasiūlymas yra orientuotas taip, kad būtų jame ginamas BŽUP biudžeto elementas. E, tai turėtų būti turbūt visiems akivaizdu. Taip pat yra ir kitų sričių, kur diskusijos jau užsibėgėjo, pavyzdžiui, biudžeto ekologizavimas, E, projektų, biudžetas orientuotas į labiau projektus, kadangi, kai mes kalbame apie MFF, nebeturime turėti sąjungininkų, turime užtikrinti platesnį palaikymą tam, kad BŽUP finansavimas būtų užtikrinamas ir kad jis tebe apimtų tokią padidelę Europos biudžeto dalį. Ir manau, kad čia vertėtų akcentuoti, jog naujoji BŽUP neturėtų būti suprantama kaip tik tai atsakas į senosius iššūkius. Konkrečiai reikėtų mums pasvarstyti ir kokie nauji iššūkiai mūsų lauks ir kur be abejo prireiks nuolatinio papildomų pajamų srauto. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm, e, manau, suformuoluoti komiteto pasiūlymą taip, kad 2013 e, metų BŽP biudžetas būtų išalytas, bet ne išalytas mažinant, o tiesiog e, bent jau nemažinamas ir šitą poziciją mes turėtumėm ginti. Kągi, ačiū, dabar išklausysime pono Kalfin ir pono Berger atsakymus. Kągi, galbūt šį kartą pradėsiu aš. E, mėginsiu pratesti savo atsakymų ciklą į visą eilę klausimų. Daug dalykų, apie kurias mes kalbėjome, sukasi apie tą patį. Pagrindinis dalykas, kurį iškėlė ponas Buvė, turbūt yra e, turbūt abelieka aktualus. Mes turime kalbėti ne tik tai apie e, konkrečius skaičius būsimai finansiniai perspektyvai. Uh, arba struktūrai, bet turime kalbėti apie politikas. Ir dėl to aš norėčiau dėrėti su visais komitetais e, ir vėliau darybose su taryba kelti būtent šitų politikų klausimą. Mes esame realistai. Nesitikime kažkokių finansavimo stebuklų. Europa išgyvena krizę nacionalinėse biudžetuose, taip pat jaučiama įtampa ir apribojimai. Kita vertus, Europinėme ligmenyje be abejo ambicijos yra išaugusios. Tačiau klausimas yra, ar mes e, tampysimės dėl kažkokiu tai nedėlių pinigų sumų į tą ir kitą pusę, ar vis dėlto e, mėginsime įtvirtinti tam tikras politinės kryptis. Na, viena iš sričių, kur tų pokyčių nėra tiek jau daug, e, yra BŽUP. Taip, yra kalbam apie ekologizavimą, apie viršutinių lubų nustatymą, apie mokėjimo konvergenciją, tačiau tai nėra esminė politikos peržiūra. Tai reikštų, kad ir skaičiai daugiau ar mažiau nesikeis. Galbūt santykinai visame biudžete BŽUP svoris šiek tiek sumažės, tačiau lyginant su sanglus politika, žemės ūkio politika, vis tik tai atrodo kur kas stabilesniam. Taigi, tai ką mes matome komisijos pasiūlyme, reikštų, kad šios skriptės politika iš esmės nesikeis. Tai yra pirmas dalykas, kurį reikėtų svarstyti ir be abejo, čia būtent jūsų komitetas yra lyderio pozicijose, mes nesame tie kompetitingi e, formuluojant e, sektorinę politiką. Bet manau, kad verta tarybai kelti šios klausimus. Mes manome, kad reikėtų kalbėti būtent ne apie konkrečius skaičius, o aptarinėti įvairias politinės kryptis. Ir mes taip kartuojam ir kartuojam tiek su tikimo su taryba, tiek su e, pirmininkačio valstybė, tiek su kitais partneriais. Mes turime tam tikrų santykinių e, verčių, mes turime šio e, pranešimą, kuriame ir teigiama, kad nesutinkame, jog finansavimas neturėtų būti mažinamas. Lyginant su 2007-2013 metų perspektyva turime komisijos pasiūlymus dėl tam tikrų sumų, taigi e, rėmai tam tikri ryškėja. Vis dėlto esame tam tikrų neiškių dalykų. Ponės, kad e, minėjo, pažiūrėjau, apie defliacijos rodiklį. Dėl to kol kas nėra sutarta. Tai turės būti tarp institucinis susidarimas, dėl kurio be abejo irgi teks dėrėtis. Tai yra dalis e, MFF paketo. Tačiau valstybės narės jau dabar e, duoda signalų tam tikrų, kad e, neketina e, lengvai nusileisti ir kasmet biudžetą didinti po 2 procentus atsižvelgiant infliaciją. Tas e, vadinamas defliacijos indeksas, e, būtent 2 procentų lygmo kol kas nėra galtinai išspręsta ir nustatyta vertė. Um, esama tam tikrų idėjų, jog e, galbūt galima būtų naudoti kažkokią tai sudėtingesnę formulę, tai yra praeitų metų rodiklis, plus 5 procentai, plus 2 procentai ir tinkamai pakoreguojant pagal defliacijos indeksą. E, tai yra vėlgi oficiali išeitinė Europos parlamento pozicija, kurią mes pasiūlėme, tačiau toliau reikia be abejo žiūrėti, kaip viskas judės į priekį. E, dėrybiniuose paketuose, kuriuos greičiausiai gausime birželio mėnesį, šį paketą turėtų e, pateikti taryba, mes jau turėsime daugiau ar mažiau išsamą vaizdą, kokia siūloma sumas, kokia bus politika. Ir be kita ko, galiu pasakyti, kad e, pirmininkantį Daniją dabar gana intensyviai dirba MFF klausimu ir toliau jau per atimiausią vadovų tarybos sutikimą bus e, e, ir nagrinėjami tie du stambiausi punktai, stambiausi išlaidų blokai, tai yra žemės ūkio politika ir sanglus politika, na, o vėliau jau bus nagrinėjami kiti dalykai. Ir galbūt nebus leidžiamas į detalės, toliau e, balandį ir gegužę e, bus e, būtent e, vadovų tarybos lygmenyje e, aptarinėjami sanglūdos politikos ir BŽUP klausimai. E, Pane Maginės klausė, kur, koks vaidmo būtų parlamento. Parlamentas be abejo nes stengiasi nelikti vien tik tai nuo šaly, kažkur tai už durų ir laukti tarybos patikros informacijos. Mes uh, organizuojame įvairius sutikimus, pažiūrėjau, rytoj ir poryt, e, kaip tik tai su pirmkačia Danija bus rengiama bendra konferencija dėl e, daugiametės finansinės struktūros. E, ten bus pakviesta dalyvauti ir nacionalinių vyriausybių vadovai, ir parlamentų nariai. Būtent visi šie klausimai ten bus aptarinėjami ir tai būtų puiku, puikiai vieta užduoti jums rūpinus klausimus. Mūsų Ehm, stipriausia pozicija yra be abejo ta, kad mes turime galimybę nepritarti MFF. Ehm, be abejo, jeigu komisijos pasiūlymas praeitų, būtų patvirtintas, tai reikštų, kad biudžetas yra didesnis, tačiau šiuo atveju nemanau, kad turėtume mosuoti tą savo vėliavą. Ehm, jeigu taryba nepadarys jokių nuolaidų, mes be abejo galime aiškiai pasakyti, Ehm, ir tą galime pasakyti apie tai rytoj, kad parlamentas pasinaudos visą turimą ginkluotę ir turimą arsenalų, skaitant ir veto teisę. Bet mes galime pamėginti įtikinti valstybės narės ir be abejo mes matome, kad yra tam tikra grupė valstybių narių, kuris aiškiai norėtų mažinti biudžetą toliau, tačiau reikėtų įtikinti, kad reikia biudžetą sieti su politika. Ehm, kadangi mes matome, jog nacionaliniai biudžetai tam tikrą prasme E, padidėjo, tarp europinis biudžetas e, yra mažinamas e, ir čia stebime tam tikrą prieštaringą tendenciją, kadangi matome, kad svoris ir įtaka pereina iš europinio biudžeto labiau į nacionalinius biudžetus, su tarpu europinės ambicijos vis didinamos. Idealiu atveju dėl MFF reikėtų sutarti iki šių metų pabaigos. Tai reikštų, kad pabaigus Danijai savo pirmininkavimą, pirmininkaus Kipras, greičiausiai panas Anrompoj irgi e, sudalyvaus kaip e, tarybos pirmininkas darybų procese. Aš turiu tam tikrų dviejonių, kad iki metų pabaigos mums pavyks šį procesą užbaigti, bet turime bent jau aiškiai pasakyti, kad kuo daugiau atidėliosime galutinį sprendimą, tuo mažiau laiko liks e, sklandžiai pradėti kitą finansinę perspektyvą, kitą finansinį laikotarpį, nes be abejo Europos institucijoms teks E, parengti tinkamus teisės aktus, tam visam reikia laiko ir panašiai. Taigi, jeigu mes norime, kad 2014 mm, metai sklandžiai prasidėtų su nauja finansinė struktūra, dėl jos reikia sudėrėti anksčiau. Mes neturime iliuzijų, visą tai bus be abejo sunku, bet tam kartui siūlytumėm toliau kalbėtis su taryba, tęsti darybas ir pažiūrėti, e, ką pavyks susitarti iki metų pabaigos. Be abejo, Nekartą buvo minėtas vienas iš darbinių metodų, tai yra parlamentas būtų daug stipresnis, jeigu mes savo poziciją pasiliksime pabaigai. E, kada mes būsime padiskutavę, bet nebalsavę dar dėl politikų, kada mes turėsime tam tikrų diskusijų dėl siūlomų skaičių, tada galėsime tiesiog pritarti arba nepritarti biudžetui, arba jeigu reiks tam tikrų mažų pataisimų, tai mes galėsime juos pasiūlyti. Taigi mes tikrai labai e, norėtume, kad sustarimas parlamente būtų pasiektas prieš tai ir nebūtų plenarinėme posėdėje balsuojama dėl atskirų sustarimų, nes tai susilpnintų mūsų pozicijas. Dėl lankstumo. Ponas Dantan minėjo keletą labai svarbių dalykų dėl galimybės iš naujo panaudoti fondus. Uh, Na, taip, mes irgi labai norėtumėm, kad tai būtų padaryta ir dėl to lankstumo klausimas yra vienas iš klausimų, kuriuos mes kėlėme tarybai kaip vieną iš svarbių e, parlamento interesų. Taryba, kaip jūs žinote, netrykšta entuzijazmo dėl to lankstumo, e, dėl galimybės panaudoti e, neišnaudotus fondus kokiam nors kitom reikmėm, bet mes turime ginti savo poziciją. Jeigu turime mažiau fondų, mažiau pinigų, mes turime būti lankstesni ir turime būti pajėgus lankščiau pritaikyti e, vienus ar kitus turimus fondus, turimas lėšas tam, kad politikos kryptis būtų įgyvendintos. Be abejo, jūs galite pasiūlyti kažkokių konkrečių būdų, kaip žemės ūkio politikoje užtikrinti tokį lankstumą, bet e, kalbant apie principą, mes apskritai lankstumo principą ginsime kaip labai svarbum principą. Dar keltas klausimų, kuriuos pamėginsiu atsakyti labai greitai dėl e, tų išmokų sugražinimo, įmokų sugražinimo sistemos. E, komisija pasiūlė praktiškai atsisakyti šitos sistemos, įperėti prie kažkokios kitokios sistemos. Uh, kur būtų kalbama apie baigtinės sumas, baigtinės išmokas valstybėm narėm. Be abejo, taryboje tai bus viena karščiausių ginčių temų. E, taryboje, ne parlamente. Parlamentas turi aiškę nuomonę dėl tos sudėtingos išmokos sugražinimo sistemos. E, mes manome, kad seniai metas pereiti prie daug skaidresnės, daug aiškesnės biudžeto formavimo sistemos, bet čia jau tarybai reikia spręsti, kaip šis mechanizmas galėtų veikti. E, dėl defliacijos indekso aš jau minėjau. E, pono Raimoks klausimas um, apie nacionalinės administracijos vaidmenį. Aš manau, kad visą tai siejasi vėlgi su uh, laiko grafiku. Mes negalime be abejo uh, pakeisti nacionalinės administracijos uždavinių uh, arba padirbti už juos, tačiau jeigu procesas susitęs, tai ir be abejo nacionaliniai valdžiai teks priimti labai skubotus sprendimus. Uh, jau šioje finansinėje perspektyvoje pradžia nebuvo labai sklandi, nemažai reglamentų įsigaliojo, pasirodė vėliau ir jeigu analizuosite dabartinės finansinės e, struktūros fondų įsisavinimą, iš pat pradžių iš tikrųjų efektyvumas buvo gerokai smuktelės. Aš netgi bijau, kad e, gali prireikti tam tikro europinio finansavimo, norint padėti kai kuriams sritims išlipti iš krizės. Na, tiek iš mano pusės. Perduosiu žodį savo kolegai panai Bergiui, kuris turbūt pratęs mano mintį. Ja, dank, um... Ähm, Taip, galiu sutikti su viskuo, ką Vara Kalvin sakė dabar. Man atrodo, mes kalbame vienu balsu, kiek įmanoma Taip, kad yra gautas pagrindinių grupių pritarimas, o dabar e, turime draugų žemės ūkio sektoriuje. Mums reikia labai aiškiai parodyti, kad mes kaip parlamentas pasirengė darytis, bet tuo pačiu metu reikia irgi aiškiai pažymėti, kad kokybė turi būti svarbiau negu laikas. Kaip prisiminti, praeitą kartą, kai kalbėjome apie sutarties sąlygas, kad yra vieningai pareiškiama nuomonė taryboje Komisija sakė, na, parlamento nariai, um, elgėtės panašiai, kad galėtumėm uh, šitą reikalą greitai užbaigti. Norėčiau labai aiškiai ir garsiai pasakyti. Taip, aš noriu gauti labai aiškius signalus iš komisijos. Daugiau negu praeitą kartą nes kada kalbame apie prioritetus, kurie buvo nustatyti, aš čia turiu galvoje ir turinį, ir skaičius, kad iš tikrųjų būtų viskas aišku. Jeigu situacija nu, taps sudėtinga, kad parlamentas tiesiog nesutrepės, išliks stiprus. Lenkijos pirmininkavimo metu buvo tiesiog pradėtame viršaus ją. Bet čia man atrodo, kad svarbu, kad valstybės narės labai aiškiai dalyvautume. Čia kalbame apie 20, 2010 e, metų sąnglaudą, plėtros politiką, išorės e, veiksmų politiką. Na, mes kalbame apie 65 e, sprendimų prieimimus programas. Taigi mums reikia bendro požiūrį ypač kada kalbam apie turinį, bet man atrodo yra labai sunku a, diskutuoti dėl atskirų a, turinio dalykų, jeigu neturime skaičių. Tai tada jau reikia, galime tiesiog kalbėti apie tam tikras išlikas. Na, 2013 plus 5 plus 2 ir valstybės narės turėtų netgi pateikti tam, tikras, tam tikrus neįgimus prioritetus. na, mes turėtumėme pateikti tyrimų darbų, inovacijų sričiai, ypač kada kalbama šito 0,5 procentus, kad būtų aišku valstybės narėms. Bet aš nematau, kad kad jeigu 2000, iki 2015 metų 30-35 milijonų milijardų pritrūks. Taigi kils klausimas, kaip galima bus finansuoti, ypač jeigu turite galvoje prioritetus, taigi apie tai reikia kalbėti. Reiškia, reikia nustatyti aiškius prioritetus ir turėti galvoje savo politinę atsakomybę. Taip, suprantu, tai nebus lengva ES institucijoms kada reikės nustatyti tam tikrus neįgiamus prioritetus, bet kaip uh, vienas iš koordinatorių, turiu tai paminėti. Na, kalbant apie turinį, galbūt ne mano čia iš tikrųjų srity, bet komisija turėtų pasikalbėti su ministrais, kada kalbame apie tam tikrą poveikį, kuris bus padarytas nacionaliniam ir regioniniam biudžetams Žodžiu, tas supaprastinimas iš tikrųjų neveikia jeigu e, ministras, pavyzdžiui, nėra apsisprendęs. Jie, pavyzdžiui, sako, mes tikimės bent jau 50 procentų daugiau administracinėms išlaidoms. Na, komisija turi atlikti savo namų darbą ir gerai jį atlikti. Dar vienas dalykas. E, Taigi, kas atsitiks uh, sekančias šalies pirmininkavimo metu? Na, turės uh, šiaip ar taip reaguoti į komisijos pasiūlymą, reikės koordinuoti, supaprastinti uh, ir pateikti tam tikrą sprendimą. Ir tai žiūriu su tam tikru atsargumu jeigu kalbam apie Europos, Europos Sąjungos tarybos lygmenį, tai, man atrodo, mes matome tam tikrą kryptį, kada parlamentas yra lygtai nušalinamas, kažkur pastatomas iš pakalinės gretes. Taryboje kai kurios šalis pasakė taip, mes norėtume, kad parlamentas dalyvautų dėrybose, bet išgirdome ne. Pavyzdžiui, Maroko, kitas šalis, Elgės nesupranta, kad nesvarbu, kokia procedūra būtų taikoma, jie turės atkreipti dėmesį į parlamentą. Taigi Tai būtų tik tai politiškai teisinga, jeigu dirbtume kartu ir kartu ieškotume sprendimo. Parlamentas neturėtų baigiant sakyti, kad mes tiesiog uh, galime ataskaitą parengti uh, plenariniam posėdžiui ir galiausiai pamatysime, kad nebus jokių uh, pakeitimų. Man atrodo, na, aptarkime, pasikalbėkime, kad neįvyktų paskui netinkamų laikų koks nors susidūrimas reikia ieškoti politinio kompromiso. Ir čia jau reikia realiai žiūrėti į tai. Jeigu norima išlaikyti e, tos skaičius, sakysime, 2013 metais be jokio deflatoriaus, kada iš tikrųjų e, turėtų būti laikomas 2007-2013 e, metų skaičių tai užtektų a, vietos erdvės tam tikriems kompromisams. Na, a, tai tokie dalykai, kurių mes nenorime atverti. Taip, a, tiesiog perkant iš išrės tam tikras programas, sakysime, globalizacijos informaciją. Na, vėl svarstant biudžetą, priimant biudžetą yra labai svarbu uh, prisiminti, kad 20-25 valstybės narys gali pasakyti, aš, mes finansuosime projektus tik a, po to, kai žodis bus priimtas. Taip, sunku iš tikrųjų pamatyti, kas bus, pavyzdžiui, rugsėjo spalio mėnesį vyks, jeigu mes nepadarysime pažangos, ypač aš turiu galvoje tam tikrus skaičius, Prisiminkime praeitas mūsų diskusijas dėl turinio. Na, baigiant, norėčiau pasakyti, kad tik išvada. Dabar reikėtų laikytis 2013 metų lubų. Ne, ne, nekalbu apie krizę Europos Sąjungoje. Mes galime dirbti šitų skaičių rėmuose. Galima daryti tam tikrus pakeitimus, bet jie turėtų būti daroma na, protingai, politinė prasme. Na, nereikia, kad taryba tiesiog stengtųsi mus na, priversti panikuoti. Labai svarbu, kad specialus komitetai ir darybų komanda E, dirbtų kartu ir tai mes jau labai aiškiai e, patikime teikdami skaičius, e, turinį ir mūsų aiški mintis tarybai buvo, kad mes norime, kad parlamento, į parlamento poziciją būtų atsižvelgta. Tikiuosi, kad taryba jau kai ką išmoko. Ačiū. Malonu matyti, kad mes vienodai tai žiūrime, kad mes sulaukėme biudžetos komiteto kolegų palaikymo. Taigi labai ačiū, pane Bega, pane Kaufmanai, už tai, kad jūs apsilankėte čia. E, jeigu dar kas nors norėtų pasisakyti, na, manau, kad jau šitą klausimą baigėme. Na, toliau eikime prie 14 mūsų darbo tvarkės punktų. E, ponas Kaplisantas. Taigi, perėsime prie sodinimo teisės, prisiminkime, kurias jau aptarėme gana sėkmingai su ministrais. Profesorius iš Neapalio, sveikiname jūs. Mm, ir ponas Zakvalio iš ekonomikos nacionaliniu institutu. Uh, eh, 20, 20. Abbiamo 20 minuti per la presentazione del vostro studio e quindi apriremo il dibattito. 20 minučių skiriame pristatymui ir po to uh, vėlgi klausimai atsakymai seks. Labą dieną visiems, nepaprastai malonu. Uh, padaryti pranešimą tuo klausimu. Dalyvavo keletas universitetų iš tų šalių, kurios užsima šias rytimi studijoje buvo siekiama pažiūrėti, kas vyksta Europoje ir visame pasaulyje. Per 30 metų įvyko nemažai pasikeitimų šiame sektoriuje. Ir pastangos buvo nukreiptos Taigi galbūt iš tikrųjų nebuvo pakankamai šis e, sektorius struktūruotas. Na, čia e, mes kalbame apie įvairovę produktų, skirtingų produktų. Ir, ir žinoma, čia mes kalbame apie konkrečius rinkos segmentus. Tačiau nepaisant rinkos e, tos segmentacijos, galima atskirai, individualiai jūs pažiūrėti, nes jie susiję vienas su kitu. Ypač kada kalbam apie šalis, e, kurios negamina e, šių produktų. Na, galima kalbėti, reikėtų taip pat kalbėti apie na, naujai pasirodžiusius rinkoje gamintojus, kurie tampa konkurentais. Na, vyksta eksperimentai. Žinoma, stengiamasi taip pat veiklą patobulinti, gauti geresnius rezultatus vyno sektorėje Europos Sąjungoje. Padėtis panaši į tai, kas vyksta visame pasaulyje. Šia turiu galvoje strategiją, kai kurios kai kuriuose sritise dirba daug smulkių ir labai smulkių gamintojų. yra tokių, kurie na, dirba ir Europos Sąjungoje, ir kitose gaminančiose šalyse. Bandėme vertinti e, rinkos, padėti rinkoje. Šitos schemos e, blogai dirba Europos Sąjungoje, tačiau dažnai jos skiriasi atskiruose valstybėse narėse. Jeigu kalbama apie įvairius ūkio tipus, rūšis, mes matėme, kad yra didžiuliai skirtumai tarp atskirų regionų. Jūs lemia du veiksniai. Pirmiausia, kad įvairiose šalyse galioja įvairios taisyklės, kai kur reikia tiesiog patvirtinimo, kitose šalyse yra žymiai didesnė laisvė perdodant teisės. Ir čia remiamasi skaičiais, tai yra arba hektarais, arba kiekiais pagaminamais. Bet kas svarbu, tai kaina tų sudėdimo teisų kaina. Jeigu pažvelgsime į e, vyno gamybos e, vietuvės Europos Sąjungoje. Čia irgi matome didelių kainų, didelis kainų skir, didelius kainų skirtumus. O rezervų šitas schemas programos veikiančius atskiruose regionuose irgi turi tam tikros įtakos kainams. Mes taip pat matome kad yra tam tikra tarpininkavimo kaina, išlaidos ir priklauso nuo vadybos, nuo atskirų regionų taip pat. Mes matome, kad kad šitos sodinimo teisės e, nėra labai skaidrios. Na, dažnai netgi nežinome, kiek iš viso vyksta tokių uh, e, sudėlimo teisų perdavimų. Ar čia vėlgi kalbu, kalbama apie pirkėjus, ar apie hektarus. Taigi čia tiesiog tam tikros spekulacijos. Kartais tai vadina tikrai nemažą vaidmenį. Na, studijoje buvo atliktas poveikio vertinimas. Ir čia kalbame apie pasodinimo teisų poveikį ir ES ir visame pasaulyje. Buvo tiesiog matematinis modelis pasitelktas. Tiesiog bandama atsekti, kas vyksta su kainomis rinkoje kada kalbame apie naujasias valstybės pasaulyje, ar tiesiog Europos Sąjunga, ar ne Europos Sąjungos šalys, kainos daro didžiulį poveikį įvairiuose srityse. Na, kalbant apie pokyčius, kainų pokyčius rinkoje, Taigi, kas vyksta su tomis teisėmis? Čia mes kalbame apie tokį 3-5 metų laikotarpį. Europoje yra taikoma tam tikra schema, na, mes kalbame apie dešimtmečius. Europoje e, iš tikrųjų mes neišnaudojame visą savo potencialą, ypač kai kalbame apie tų sudėlimą teisų pardavimą. Ir tai irgi turėjo tam tikrą poveikį, nes e, kalbame apie geroką perviršį. Ypač turint galvoje paskutinius keletą e, dešimtmečius didėjti poreikiai. Galiausiai šitas modelis rodo, kad jeigu kalbam apie ne ES e, valstybės pasiūla e, didėja rinkose. Ir vėlgi e, sodinimo raitų poveikis jaučiamas ir atliekant lyginamąją analizę. išaiškėjo vienas dalykas, kad vynogynų ir vynogių produkcija na, ko gero patyrė daugiau permainų negu, kai kalbame apie kitus žemės ūkio produktus. Ir tai rodo, kad uh, tam tikras liberalizavimas. Na, galbūt buvo jau jaučiamas e, toks, na, kad ir ne visai aiškiai matomas spaudimas plėsti e, šią vynoginų ir vynogių sritį. Taigi, galima tikėtis ir pokyčių kainoje. Kitas matematinis modelis leido mums E, pamatyti, kokio stiprumo tas spaudimas. Mes pasinaudojame šiuo modeliu, kalbant apie e, tai tam tikrus požymius, kurie galbūt nematomi akivaizdžiai, kai e, mes lyginame tiesiog metinį tokį metų derlių su nu, visavi derliumi. O tai reiškia, kad galima kalbėti apie didesnį vynogynų, didesnius vynogynų plotus, kaip jie plečiasi. situacija už ES ribų visiškai kitokia. Tos šalis e, dabar ir galbūt ir praeitie taikė tam tikrus apribojimus, bet nesvetoje praeitie šios šalis susidūrė su dideliu produkcijos perviršiu. Čia matome dvi galimybės mes galvojame, kad būtų naudinga pažiūrėti e, tai, kas buvo priimta 2008 metais, tai yra naujos e, priemonės, kada buvo priimtos. E, kada kalbam apie tam tikrus leidimus, draudimą, derlių draudimą, kada kalbame apie na, ekologinės vynagininkystę. Ir apie, a, matome, kad tos priemonės, a, na, Taip pat, mes taip pat kalbame apie tam tikrų šaltinių pasiskirstimą, apie paramos priemonės, kurios na, jau yra tapusios tradicinės kurios taikoma šiame sektoriuje. Turbūt aiškus pavyzdys būtų. Na, tai gali būti šita išlaidų tokia liglentelė. Taigi matome čia, kad kai kur, kad iš tikrųjų visiškai nedidelis poveikis buvo, ypač kada kalbama apie dabartinį finansavimo laikotarpį. Na, pasižiūrėkime į a, pirmąją tą galimybę, apie kurią mes jau kalbėjome, apie galimą, a, apie a, sodinimo teisų panaikinimą po 2015 metų. O, tiesiog tas mechanizmas jau, to mechanizmo bus atsisakyta. Ir daug kas dabar vykdoma remintis tiesiog nacionalinį, teikiant paramą nacionalinę tokią paramą. Ypač svarbu pažiūrėti į tai, kaip tam tikras intervencinės e, priemonės, kokį poveikį turėjo. Ir e, na, tai leido mum e, peržiūrėti kai kurias priemonės, pavyzdžiui, tai yra tos gamintojai, įvairius organizacijos. Dabar, kai kalbame apie tiesiog investavimo skatinimą. savitarpio fondus. Na, žinoma, čia tokie kada yra viršijama produkcija, ypač kada viršijamos e, šitas e, sudėdimo teisės. Ir čia slypi tam tikrą riziką. Kada kalbama apie tarp sektorinės organizacijas, reikia daug patobulinti tai, ką matome šiandien. Bet to, jeigu kalbėtume apie liberalizavimą, kad a, galima būtų strategiškai siekti geresnių rezultatų, mm, ypač kada kalbama apie vinogynų registro išlaikymą po 2015 metų. Na, iš ties, tai būtent tai, kaip dabar kaip šita sistema dabartinė dirba. Taip, man atrodo, ir e, galimus, e, galimas e, šitą kontrolę šiek tiek menkės pagal tą sistemą, nes tų priemonių nebeliks. Ir reglamentavimo priemonės jaus turbūt gaus didesnį vaidmenį, ypač kada kalbame apie tarp sektorinius tokius susitarimus. Tačiau jeigu nebus peržiūrėtos šitas priemonės, tada galime pamatyti tiesiog lyg apverstą piramidę, kai kai kurios priemonės negalės būti finansuojamas taip kaip šiandien, būtent dėl šito liberalizavimo proceso. Taigi reikia šitą piramidę tiesiog pasistengti subalansuoti. Priešingai, jeigu išlaikysime sodinimo teises, tada iškyla du e, dalykai. Pirmiausia, reikėtų peržiūrėti tą mintį, kad visiškai atsisakytumėm e, šitos sudinimo teisų sistemos ir antra, e, reikėtų kalbėti apie kontrol, kontrolės tą sistemą ir apie e, tam tikras kompensacijas ūkininkam, kurie e, jau nebeužsijims e, gamybą. Taip pat reikia kalbėti ir apie tam tikrą teisinį pagrindą ir priemonės susijusias su šita priemonė, šita sistema. Na, čia reikėtų kalbėti taip pat ir apie tai, kas gali vykti, jeigu laiky, bus, bus laikomasi šitos sistemos. Na, tiesiog visą tai siekia didesnio saugumo, lankstumo ir struktūra remtųsi dviem ramščiais – pirmiausia na, geresnė rinka sodinimo teisim ir po to na, periodiškas sistemingas įvertinimas, kuris būtų nukreiptas į reikalingus pakeitimus. Mm, tačiau, kad galima būtų tas teises patobulinti, reikia taip pat čia atsižvelgti į du o, tokius aspektus. Pirmiausia, tam tikros techninės taisyklės, kada būtų keičiamas įsodinimo teisėmis ir lygiai taip pat, kad turėtų būti praplėstos ribos naujos rinkos. Na, leistų mums tiesiog aiškiai nustatyti aiškius pirkėjų ir tiekėjų vaidmenis. Uh, padėtų išvengti tam tikrų sukčiavimo ir išvengti didelių, didelės kainų diferenciacijos. Ir taip pat e, tiesiog, kad galima būtų e, tiesiog sumažinti papildomas išlaidas susijusias su, e, žodžiu, mokesčiant brokeriais. Galėtų būti tiesiog aukcijonų sistema, uh, pasiūlyta, kuri leistų lengviau veikti e, tom sutinimo teisėm. Taigi, e, galbūt tiesiog to pasikeitimo e, sritis būtų žymiai platesnis, nes tiesiog peržengtų valstybės narės ribas. Na, o taigi pagrindiniai diskusijų klausimai ir dokumentai, kurie susiję labiausiai su tuo, kad būtų išlaikyta teisų sistema, tai kas įvyktų po visiško liberalizavimo. tiesiog nematome labai aiškiai, žodžiu, kas vyktų priimus tam tikrą alternatyvą metodą. Vėlgi čia matome tam tikras priemonės, kurias leistų kontroliuoti produkciją. Na, o prieš perinant prie rezultatų, kurių galima laukti iš tų dviejų tokių atskirų atvejų, reikėtų staptelėti ties pagrindinėmis problemomis, klausimais, kurias reikėtų kreipti dėmesį jau a priori. Pirmiausia, pripažinta, kad šitos sodinimo teisės galbūt na, ne visiškai yra aiškios, kada kalbama apie tas sodinimo teisės ir bendruosius bendruosios žemės ūkio produkcijos principus. Na, taip pat nereikia nepamiršti ES politiką dėl tam tikrų socialinių alkoholio vartojimo aspektų, taip pat uh, beveik visose ES valstybėse narėse ir ne ES šalyse yra na, tiesiog labai smarkiai ribojama uh, vyno ir apskritai alkoholinio gėrimų reklama. To negalima pamiršti, kad yra šitie du dalykai turi būti iš tikrųjų atskirti. Tai yra bendra mintis šitų sodinimo teisių reglamentavimo reglamentavimas ir vyno pasiūla rinka na, kilmės šalies, kilmės, žodžiu, nustatymo turėtų būti vėlgi atskirta nuo viso e, vyno sektoriaus. Tačiau sodinimo teisės negali būti a, tiesiog, a, na jau vėl taikomas tik tai a, tiem vynoginam, kurie turi tam tikrą kilmės a, šalies dokumentą ypač jeigu kalbame apie tai, kad išla, bus išlaikytos susidimo teisės. Žinoma, galima liberalizuoti tam tikrus aspektus. Reikia taip pat nepamiršti apie galimą e, riziką, kada taikomus tam tikras priemonės, kurios leistų sumažinti riziką Ir čia, žinoma, tam reikėtų įvairios skirtingos politikos liberalizavimas. Žinoma, jisai gali būti sumažinti gamybos kainas, galbūt būtų sulaukta daugiau reakcijos iš tiekėjų, ypač būtų daugiau tiekiama pigaus vyno. Na, e, jeigu, ne, žodžiu, atsisakytume e, kontrolės, jeigu stengtumėmės išlaikyti e, šitą vyną visą inventorių registrus. Taigi, vėlgi grįžtame prie rizikos valdymo priemonių instrumentų ir tam tikrų tarp sektorinių e, galbūt susitarimų, būtų siunčiami signalai rinkai. Bet tai galima e, daryti tik tai turint e, gana tikslios informacijos apie tendencijas, gamybos tendencijas, kad nesumenkintumėm atskirų rinkos dalyvių konkurencingumą konkurencingumo galimybių. Tokių, kurie dirba tam tikrose nišose. Na, vėlgi, galbūt reikia nepamiršti e, paramos galbūt e, patiems smulkiausiems, silpniausiems gamintojams. yra rizika, kad, kad socioekonominis stabilumas būtų pažeistas. Bet e, vėlgi, e, tai galbūt būtų e, kompensuota vieningio išmokų sistemas. Taigi, visą tai, ką tai reikštų liberalizavimas, jeigu nebūtų priimta atsargumo arba kažkokio gynybos priemonių. Jeigu būtų išlaikyta sodinimo e, teisų sistema, kokie privalumai galbūt būtų gal pasisektų suvaldyti tą perviršį produkcijos. Na, ir galbūt didesnis socioekonominis ir aplinkosaugos aplinkosaugos stabilumas. Tačiau tuo pačiu metu galbūt daugiau būtų akcentuojama rinka ir tos saugumo priemonės galbūt būtų lankstesnės, ypač kada kalbama apie tai, kad žmonės nepriimtų neteisingų sprendimų. Tačiau, žinoma, labai e, reikia e, aiškiaus informacijos ir, e, ir pagrindiniam tendencijoms. Vėl e, čia kalbame apie gamybos e, išlaidas. E, dėl politikos šioje srityje atrodo, kad būtų lengviau įgyvendinama negu kada buvo kalbama apie tos gana sudėtingus tokius politinius susitarimus dėl potencialios e, gamybos apimties. Čia vėl mes kalbame apie na, tiesiog praplėtimą tam tikrų plotų, tam tikrų teritorijų. Baigiant norėčiau pasakyti, kad reikia pabrėžti, kad e, vyno e, rinka, šitas sektorius yra nepaprastai sudėtingas. Tai e, reikia, ypač kada kalbama, kad reikia rasti sprendimą, kuris tiktų visiems. Ne, negalima pamiršti taip pat ir konkurenciją vykstančią šitoje, šitame sektoriuje liberalizavimas galbūt šitą sektorių padarytų dinamiškesnį ir yra naujos e, galimybės, ypač kada kalbama apie įvairovę vynų. Uh, Na, jeigu jisai būtų gyvendinta su tam tikromis atsargumo priemonėmis, e, tai jos neleistų naujovim padaryti per nelik didelį poveikį sektoriui. Ir ar tas teisės galbūt labiau, geriau apgintų jau egzistuojami sektoriai E, ypač kada kalbama apie tradicinį vyną pasiūlą Europos Sąjungoje. Kiek, tai tas vyno tiekimas. E, svarbu tos atsargumo priemonės, kuris buvo išvardintas vienaip ar kitaip, turėtų būti tinkamai vertintos, nes priklausomai nuo to, ką pasirinksime – gali tiesiog na, padėti pagerinti. Ačiū. President Sherry's is empty. It's an occasion to take power. <laughs> okay. uh, uh, the next speaker is Mr. Dantin. Ponas Dantin. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti tos, kurie atliko šį tyrimą. Išgirdome įvairiausių hipotezių ir įvairiausių išvadų. Lengva pasveikinti tyrimo atlikėjus. Mes jau senai apie tai kalbame ir matome, kad jūsų tyrimas yra labai gera santrauka įvairiausių temų, apie kurias mes, su kuriamis mes dirbame. 350 žmonių buvo čia sukviesti tam, kad pasvarstytumėme, šit, apsvarstume šitą E, temą e, susirinko iš atstovų iš vyriausių šalių, iš vyriausių politinių frakcijų ir aš buvau atsakingas vakar tame sutikime už išvadų, išvadas. Taigi, vakar buvo pabrėžta, kad sodinimo teisė ir vyn, vynininkystės ir vyno gamybos priežiūros sistema, kuri buvo įvesta prieš 30-40 metų, atitinka tris pagrindinius tikslus. Pirmiausiai, e, vynai e, turi labai svarbę aplinkosaugos funkciją. Tai ir dėl erozijos problemų ir dėl e, aplinkos e, vaizdo. Taip pat kultūrinė prasme vynas turi labai svarbų vaidmenį, nes vynai yra Europos e, paveldo dalis. Taip pat e, vininkystė yra ir tradicija. Taigi vynas turi ir netiesioginės svarbos susiję su kultūra, su tradicija. Mes turime ne tik tai pramoninės vynų gamybos e, ūkių, bet ir smulkesnių ūkių. Ten suformuotas e, tam tikras socialinis modelis tose teritorijose. Taip pat ir ekonominė dimencija, kaip jūs sakėte, dėl vynų gamyba, iš to atnetis pelnas, bet taip pat ir turizmas. Taigi, e, vienininkystė jau vyksta daugybę metų ir reikia atsižvelgti į skirtingas teritorijas, kuriuose yra užsimama vienininkystė. Taip pat reikia daryti pažangą ir kokybės srityje net prisijungus naujausiam valstybėm narėm, tos narės jau penkis ar dešimt metų dirba pagal šią politiką, pagal šią tvarką. Kalbant apie valdysena ir sudinimo teisės. Iš tikrųjų labai tai yra kontroversiška problema, bet kontroversija dažnai būna naudingas dalykas, nes turime daug pasirinkimo, ypač kalbame apie eksportą, sprendimų pasirinkimo. Čia reikia kalbėti ir apie tai, kad pasaulyje 20 milijardų eurų, 20 milijardų eurų vininkistės rytyje yra apyvarta per metus. Tačiau e, vininkystės pajamos e, yra ir, kit, ir, kita, ir kita valiuta. Ir mes iš tikrųjų labai aktyvus esame vininkystės rytyje visame pasaulyje. Jeigu norime išlaikyti šią sistemą, kad jinai liktų tokia, tai, mm, reikia atlikti daug pakeitimų. Dabartinė situacija veda tokia situacija. Reikia peržiūrėti vienininkystės teisės tarp valstybių sienų. Ir būtent taip, tą kryptim ir norėčiau padirbėti šio praneš, su šio pranešimu. Ačiū, panas Garcijo. Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi dėl šio e, pristatymo, dėl šio tyrimo. E, mes vakar vakare irgi dalyvavome e, posėdyje. Dėl sodinimo teisių šitą posėdį surengė EPP frakcijas. Tie, kurie sako, kad reikia panaikinti sodinimo teisės, nekalba apie tai, kad reikia išorinio reglamentavimo šiam sektoriui, nes E, pati rinka negalėtų absorbuoti e, visų tų sviravimų. Aš nepritariu. Manau, kad sudinimo teisės įrodė, kad tai yra labai svarbus instrumentas dviem prasmėm. Pirmiausia, kaip plan, planavimas, produkcijos planavimas. Tai yra ekonominis e, įrankis vienininkystės ūkiams taip pat ir vėliau jau vynų fermentacijos ir kitose srityse. Taip pat tai yra puikiai e, priemonė Europos vynų kokybei skatinti. Kaip? Būtent e, susijęjant su, kito, su kitomis priemonėmis, kaip e, ekologiška vienininkystė ir taip toliau. Taigi šita priemonė labai svarbi dviem kryptim ekonominė prasme. Uh, kalbama apie tai, kad spekuliavimas kainomis gali būti susijusi susijęs su sudinimo teisė ir rinkos plėtra, bet manau, kad tam prieštarautų bet kokia rinkos ir ekonominė analizė. Nes matome, kad Europos vynų e, eksportas didėja, o apimtis mažėja. Taigi mes eksportuojame daugiau, o kainos mažėja. Taigi tie, kurie sako, kad čia spekulacinė priemonė iš tikrųjų yra neteisūs, manau, kad čia yra labai svarbus ekonominis įrankis, ekonominė priemonė. Yra sakančių, kad liberalizacija trumpo laikotarpiu turėtų gerų pasiekmių. Aš nepritariu. Manau, kad būtų tiesioginių negatyvių pasiekmių, jeigu 15 metais bus e, liberalizuojamas šitas sektorius tai turėtų įtakos taip pat ir aplinkos saugai. Labai dramatiškos įtakos aplinkos saugai, nes būtent blogiausioje žemėje užauga e, vynogas, iš kurio gaminamas geriausias vynas. Ir ta žemė būtų apleista ir tenai labai greitai e, įvyktų dykumėjimas. Jis pasidarytų nebenaudojama ir taptų Taip pat tos problemos būtų susijusios su e, nedarbu, kitais, kitomis socialinėmis problemomis. E, būtent tose ES rytise, e, vietose, kur šiuo metu tikrai nėra, tikrai ekonomika ne, neklesti. Manau, kad sodinimo teisų sistema buvo labai svarbi tvariai plėtrai vienininkystės srityje. Šią priemonę įgyvendinus mes pasiekėme šiame sektorioje puikaus pasiūlos ir paklausos balanso. Mes visą laiką gynėme šias teisės, o dabar šiame komitete mes pradėjome diskutuoti e, šiuo klausimu ir perėmė kitą pusę, nors dauguma valstybių narių pasisako už, už šias teisės. Spalio mėnesį buvo šitą temą paskelbta plenarnėje sesijoje, apie tai buvo pirmą kartą kalbėta. Ir nuo to laiko šitą temą visą laiką guli mums ant stalo Nepamirškime, kad vienininkystė yra labai svarbus sektorius kaimo vietovėse, e, aplinkosaugos srityje. E, o tai ir yra vienas iš svarbiausių mm, bendro žemės ūkio politikos prioritetų. Ačiū. Ja, ich kann mich weitgehend Ponas Hoisling. Pritariu anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Komitetas turėtų pabrėžti, kad šiuo klausimu norėjo iš naujo suformuoti nuomonę, nes komisija atrodo labai užsispyrusi siūlo liberalizuoti šią sritį, o dabar žiedami uh, kas vyksta taryboje. Matome, kad vyną gaminančios šalis nori išlaikyti sodinimo teisę. Nesutikau e, ne vieno vokiečio vynininko, kuris sakytų, oi labai laukiu liberalizavimo. Taigi tai yra aiškus ženklai, aiškus signalai. Mes norime išlaikyti dabar galiojančią sistemą. Tai komitetas ir turėtų pasakyti. Tokia ir turėtų būti komiteto nuomonė. Jeigu atsisakytume sodinimo teisių, turėtumėm labai didelį produkcijos perviršį. Kas atsitiktų? Tada vynininkams padidėtų įtampa, jie prašytų daugiau paramos, daugiau lėšų. Ir būtų padėtis tokia pati, kaip tarkime, pieno sektoriuje. Ir kas tada? Tada mokesčių mokėtojas turėtų padengti šitą sąskaitą. Girdėjome argumentų, kad vynų augintojai turėtų rasti kitų rinkodaros metodų, bet kogi galėtų imtis vynininkas, kaip jis dar galėtų dirbti, jiegi negali tiesiog per naktį pradėti auginti daržovės. Taigi tikiuosi, kad komisija pakeis savo nuomonę, savo taktiką, manau, yra pakankamai argumentų tai padaryti. Taip yra tam tikrų sunkumų. Čia kalbama apie rinkos reglamenta, reglamentavimą, čia apie rinkos liberalizavimą, bet turime vynininkams Europoje suteikti m, mm, tam tikros vilties į ateitį. Taigi, siūlyčiau komisijai dar kartą gerai apie tai pagalvoti. Ačiū, ponia Hoisning. Ponia Klas. Ačiū, pirmininkė. Kaip manote, tikrai labai sudėtinga žiūrėti į ateitį ir išklausę visko, kas buvo pasakyta, matome, kad tema iš tikrųjų labai jaudinanti. Kalbant apie šį dokumentą, rizika atsisakius sodinimo teisų bus daug didesnė negu jas išlaikius. Šitas tyrimas irgi pabrėžia tokį požiūrį, taigi reikėtų sodinimo teisų neatsisakyti. Buvo iškelta įvairių klausimų, pavyzdžiui, kaip, kaip kaip liberalizavimas paveiktų stambesnius vynogynus. Liberalizavus pasikeistų mm, pat, pats vynogynų išsidėstimas, nes liberalizavus šitą sistemą, jeigu vynas auginamas kalnuotose vietovėse, negi tas ūkininkas persikels į lygias vietovės, greičiausiai ne. E, man kilo labai daug klausimų. Įdomu, kas. Su kuo jūs kalbėjote? Mes Vokietijoje e, visą tai išsiaiškinom vynogininkai žino, kur galima sodinti, kur e, galima nesodinti, kai jie nuima derlių arba nebeaugina tam tikroje vietoje, žino, kiek metų ta vieta gali dirvonuoti ir taip toliau. Taigi norėčiau uždėti tokį klausimą, kas šitą tyrimą parengė? ar skirtingai įgyvendinama šita schema skirtingose ES vietose, kaip mes galėtume pagerinti dabar galiojančius teisės aktus, kaip būtų galima tai pakeisti. Tam, kad teisingai pakeistumėm sistemą, pirmiausia reikia aiškiai suprasti, kaip šita sistema veikia. Taigi tikrai man truputį kelia nerima jūsų išvada, kad liberalizavus rinką padidės e, vyno pagaminimo apimtis ir tada niekaip nebus galima to subalansuoti. Taigi reikia dar daug, apie daug ką pagalvoti. Bet galų gale nei vynininkai, nei niekas tas nenori, kad e, vyktų regresas. Taigi, keisdami sistemą turime ją pakeisti tinkamai. Čia peržiūrėjau jūsų pateiktą sąrašą priemonių ir kontrapriemonių, jeigu būtų gyvenitas liberalizavimas. Rizika iš tikrųjų yra daug didesnė, jeigu im, im, imsime šių priemonių. Taigi siūlyčiau vykdyti tą pačią dirbti taip pat, kaip dirbome iki šiol ir tai buvo gan sėkmingas, gan sėkminga sistema. Kalbant apie apibendrinimus, aš pritariu, kad geriau yra išlaikyti sodinimo teisės, jų neatsisakyti. Galbūt gali būti ir tam tikrų argu, kitų argumentų. Galima būtų juos išklausyti, bet tikėkime, kad komisijai visgi komisija visgi supras padėti ir pakeis savo nuomonę, atsižvelgdama į parlamento argumentus. Tai yra labai svarbu vynininkams Europoje ir, tose, ir tiems regionams, kuriuose yra vinogynų, tai susiję ir su turizmu, ir su, ekonominė, su kita ekonominė veikla. Taigi komisija, prašau, tikiuosi, kad šis tyrimas jums šiek tiek labiau nušvies padėti. Ačiū. Grazie profesoressa Pomarici per la presentazione di questo studio che è stato. Ačiū už tai, kad pristatėte, ponia profesorė. Šią studiją, šį tyrimą, tikrai viskas buvo labai įdomu ir taip pat jūs apibūdinote kai kurias problemas, su kuriams sudarėme, kada kalbame apie uh, e, užnimo teisų tvarkymą, priežiūrą. Ir iš tikrųjų daug būdų prižiūrėti sistemas, taip, tai tiesa, ir tas buvo pažymėta iš pačių pradžių. Viskas priklauso nuo lankstumo faktoriaus. Esama valstybių narių, kurios riboja e, vynmedžių pervežimą iš vienų regionų kitus. E, kitasegi valstybėse be ypatingo pribojimų gana paprastai galima tai padaryti, taigi esama rimtų skirtumų Ir čia mes taip pat turime pamastyti savo komitete apie tą faktą, kad kadangi jeigu bus apribuota teisė pervežti, apribuotas teisės perdavimas, sistema taps labai nelanksti. Kai paliekama lankstumo, kai galima perkelti teisę iš vieno regiono į kitą, arba netgi tarp valstybinių mastų. Tokiu būdu sistema įgyja lankstumo. Kalbant apie bendrą paviršiaus, sodnukų paviršiaus plotą arba vynogynų plotą Europos Sąjungoje, yra tendencija, kad šie plotai mažėja, taigi mes turime ir galvoti, kokio lankstumo mes norime. Arba gali būti taip, kad daugiau lankstumo gali ir būti tai šeitis, kuri leis mums e, išgyventi, o ne mažinti kultūrų plotus. Bet kuriuo atveju be abejo labai svarbu, kad būtų išvengta skaidrumo stokos. Aš esu įstikinęs, kad e, auginimo teisės, situacijos su augimo teisėmis E, jeigu įvertinsime visą regioną nuo Sicilijos, sakysim, pietuose ir toliau šiaurė, e, kai kur e, kainos išauga tris kartus. Taigi panašu, kad ne viską nustato pats ūkininkai. Daugiau turbūt tų pokyčių susiję yra su augnimo teisų rinkodara, pardavimo aukcionus ir panašiai. Ir aš čia galėčiau tikrai pritarti Jums, kad iš tikrųjų kuo daugiau lankstumo, tuo daugiau e, skaidrumo reikia šioje rinkoje. Manau, kad visą tai reikia labai rimtai apsvarstyti, atsižvelgti. Ačiū toliau, ponė Lung. Ačiū pirmininkė turiu pasakyti, kad vakar vakare mm, likau priblokšta komentaro, kurį išsakė Prancūzijos žemės ūkio ministras, panas Dantan. Jau apibendrino, ką jisai pasakė apie vininkystės sektoriaus sveikumą. Mes paklausėme tiesą, kodėl Europa nori per gana paviršiniškas priemonės, kaip tai parodė dabartinė studija, destabilizuoti mechanizmą, destabilizuoti sistemą, kuri pakankamai gerai e, funkcionuoja. Europos Sąjungoje jau dabar turime daugybę sektorių, kurie kelia nerimo, kur kažkas tai vyksta ne taip, kaip turi būti, kur, kur iš tikrųjų yra pagrindo. Ir matyti, kam reikia priemonių, kurios yra gana neapgalvotos dėl, pavyzdžiui, augimo teisų liberalizavimą, e, kada viskas tarsi savaime gerai veikia. Aš nebekartosiu to, kas buvo pasakyta, tačiau turintami, kad išklausime ne vieną ekspertą ar profesionalą dirbančių šioje srityje. Ir turintami, kad e, man teko taip pat skaityti įvairių tyrimų medžiagą šios problemos tematiką. Mančiau, kad galėtume padaryti ne vieną išvadą, nes e, mums dabar aiškinama, kad e, auginimo teisės turime liberalizuoti tam, kad galėtų padidėti bendrovių apimtis. Tačiau tyrimuose, tiesą sakant, buvo įrodyta, kad bendrovių gamintojų dydis nebūtinai suteiks tą masto ekonomikos efektą, nebūtinai prisidės prie sektorius plėtimo. Buvo mums bandomi teikti, kad e, auginimo teisės yra per brangios, tačiau kitas tyrimas kaip tik tai paneigė šią prielaidą ir, ir parodė, kad, na, galbūt šimtiniais atvejais ir gali kažkiek tai išaukti kaštai, tačiau šiaip jau bendro kaštų išaugimo didelio neturėtų būti. Kita vertus, jeigu per dėli plotai bus e, užsadinti šiems kultūromis, be abejo, neišvengsime perprodukcijos, to matėme kai kur pasaulyje, Argentinoje, netgi Loros Lenėje, kad e, teisės buvo, teisų primam buvo panaikinti ir iš karto išryškėjo pasiekmes. Taigi mes matome, kad be reglamentavimo naujajame pasaulyje, sakykime, kur iš tikrųjų jokio reguliavimo vyno gamybos sektoriai nebuvo, tai neleido jiems išvengti rinkos iškraipimo. Taigi čia nebūtų gatavo atsakymo. Aš manau, kad auginimo teisų sistema nebūtinai pat savaime kelia problemų. Esame matę, kad kai kuriuose regionuose iš tikrųjų tai bus jie būtent su gera žinia, kada augimas e, paspartėja. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm e, mėginti išlaikyti tą auginimo teisų sistemą. E, turėtumėm panaudoti visas turimas priemonės, aš nebesikartosiu. Kita vertus, be abejo, tai nereiškia, kad mes neturime gilintis į tai, kaip veikia šitas saugimo teisų mechanizmas, kadangi esama pažeidimą, esama įvairiausių trūkumų turime stengtis, kad naudojama sistema būtų veiksmingesnė. Galbūt galėtumėm iš tikrųjų sukurti tam tikrą perdavimo, teisų perdavimo mechanizmą. Aš manau, kad iš principo mes galėtume pasakyti, kad sistemą norėtumėm išlaikyti, bet mainais mes turime be abejo būti pasirengę nagrinėti įvairias problemas, įvairius aspektus, tam, kad būtų galima užtikrinti, jog um, auginimo teisės uh, visuose regionuose sukuria būtent tą reikalingą mūsų visiems rinkos reguliavimo mechanizmą. Manau, kad nėra jokio reikalo kurti kažkokią tai konkurenciją tarp uh, pigaus vyno iš besivysančių valstybių ir mūsų vynų. Uh, e, tokiu būdu mes be abejo niekada nesugebėsime konkuruoti, kadangi mūsų gamybos kaštai dėlė. Mūsų ateitis turi būti orientuota į kokybišką vyną, aukštos kokybės vynus. Ir iš tikrųjų aukštos kokybės vynas turi savo sveiką paklausą ir, pažiūrėjau, eksportas kol kas gyvoja puikiai. Aukštos kokybės vynų taip pat nemažai sunaudojama, e, suvartojama ir Europoje. Ir manau, kad šią mintimį mes ir turėtumėm viską apibendrinti. Mes turime kitą vertus būti pasirengę e, išsakyti savo poziciją, kad taip mes norime palikti sistemą, tačiau turime suvokti, kad uh, teks be abejo e, svarstyti veiksmingumo, teisų perdimo galimybės e, ir daugelio kitų aspektų tam, kad sistema būtų kuo veiksmingesnė ir geresnė. Jeigu mes tai padarysime, tai tikėkime, kad mums pavyks įtikinti savo teisumu ir komisiją, kadangi jie, tiesą sakant, neturi labai tvirtų argumentų. Ten, man netgi atrodo, kad siūlydami šią priemonę kaip tik tai stokojo labai rimtų ir pagristų argumentų pasiūlymui nebuvo aiškus pagrindo. Ir manau, kad dabar būtų pats metas komisijai tiesiog pasitraukti, atsitraukti savo pozicijų šiuo klausimu. Ir nebejoju, kad komisija matyti e, taip ir padarys. Jei neklystum, mums tai liko įtikinti kokias septynės valstybės e, arba pakankamai tiesiog užsitikrinti tris papildomus balsus, kad užtikrintum kvalifikuotą balsų daugumą taryboje. E, Panas Šiološ komisaras taip pat e, gali be abejo šiuo atveju e, prisidėti arba trukdyti šiam procesui. Ir be abejo, komisijai pagal statymus priklauso iniciatyvos teisė, tačiau jeigu komisijais komisija tokios iniciatyvos nerodo, mes galime iš savo pusės parodyti iniciatyvą, kadangi galų galę mes dalyvavome bendrame sprendimų priimimo mechanizme ir mes galime pateikti tam tikrų pasiūlymų, pakeitimų, e, kuriais ragintumėm peržiūrėti tokį, tokią idėją dramatiškai liberalizuoti šitą sektorių Europoje. Ir tokiu būdu, manau, kad sukurtumėm sistemą, kuri atitiktų mūsų poreikius ir būtų išvengta įvairiausių neigiamų socialinių aplinkos sauginių daugelio kitų e, efektų, poveikių, rezultatų, apie kuriuos kai kada mes galime nieko net ir nežinoti, kol, kol, kol jis neprasidėjo. Nes dažnai iš tikrųjų pasirodo, kad e, tam tikri pokyčiai e, atneša ir įvairiausių nenumatytų kaštų, nenumatytų išlaidų. Taigi aš manau, kad mes turime laikytis tokios pozicijos ir ponas Anton turėtų vadovauti šiais argumentais, gindamas mūsų poziciją. Ačiū, man Lulink. Dabar pono Adams teiksiu žodį. A, atsiprašau, tai ne ponas, tai ponė. Ačiū, tiesą sakant, aš esu Roberta Sardonė. Taigi, dėkoju, dėkoju už jūsų visų indėlį. Aš manau, kad tai padės mums. Iš tikrųjų, kada mėginsime išgrininti paskutinį mūsų tyrimo rezultatą, galbūt paliesiu keletą specifinių klausimų. kaip mes prieėmė prie išvados, kad e, liberalizavimo procesas gali um, sukelti perprodukcijos riziką ir taip pat e, vynoginų plotų padidėjimą. Tai buvo dviejų analizės modelių, kuriais mes ėmėmės. Um, rezultatas. Uh, E, mes mėginome e, modeliuoti tendencijas ir bendro kultūrų ploto kitimo tendencijas. Na ir iš tikrųjų pirmasis e, modelis mums parodė, kad jeigu nebus kontrolės priemonių, šalis esančios už ES ribų kurios neturės tokių kontrols priemonių kaip e, mes Europoje? Reaguos į kainų sviravimus rinkoje, be abejo, su tam tikru uždėlsimu, su tam tikru atsilikimu, bet mm, šiaip ar taip reaguos į tos kainos pokyčius. Ir kita vertus, remdamiesi savo turimą domenų bazę, mes pamatėme, kad e, vyno gamintojų pelningumas arba vindarių pelningumas yra aukštesnis negu kitų žemės ūkio sektorių. Dar be abejo, e, yra tikimybė, kad e, atsirastų gamintojų, kurie norėtų konkuruoti taip pat ir su e, konkurentais ne iš ES, tai yra gali būti tam tikrų operatorių, kurie norės plėsti e, pigiausių, paprasčiausių vindų gamybą, e, reaguodami į pokyčius, kurie išiškėjo nuo 2008 metų. Na ir pagal šias dvi išvadas mes teistame teikti, kad liberalizacijos procesas arba na, atitinkamas sprendimas e, negali primtas, būti primtas tiesiog savaime be tam tikrų priemonių kontroliuoti e, vyno kultūrų plotus. Kitaip yra tendencija arba yra rizika, kad, kad e, bus persimesta nuo vienų kultūrų prie kitų, pasikeis naudmenų struktūra. Galima būtų be abejo pasakyti, kad e, tai buvo svačka laikina priemonė, kuri naudota, pradėta naudoti prieš kokį 20 metų. Taigi priemonė turėtų būti laikino pobūdžio, o ne nuolatinė, tačiau bijau, kad tokia atveju bus prarastas lankstumas. Ir e, dėl to galbūt peržiūrėti sistemos taisyklės būtų visai naudinga. Jeigu e, pasiūlymas sakyti sistemos uh, nebus palaikytas, galbūt tai atveria gerą galimybę bent jau peržiūrėti šią sistemą, ją modernizuoti. Mūsųgi pasiūlymai dėl esamų taisyklių pakeitimo, tam, kad būtų užtikrintas didesnis uh, skaidrumas jų saugimo teisėms, tai yra rezultatas analizės, kuri vėlgi rėmėsi specialią apklausą, specialią apžvalgą atlikta pagrindinėse e, vyną gaminčiose valstybėse, tai yra e, Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, e, Italijoje, Vengrijoje ir panašiai. Mes mėginome atsižvelgti į surinktą medžiagą. Ir taip esama tam tikrų sėkmės pavyzdžių, kur ir vindariai ir vyno, vynagių augintojai ir e, valdžios institucijos džiaugiasi sistema galų gale e, veikia kažkas panašaus į tam tikrus auginimo teisų aukcionus, esame mechanizmų, kur teisų perdavimas nėra chaotiškas procesas, e, E, tuo tarpu vyno gamybą reguliuoja ir kiti mechanizmai. E, ir e, kai kurie modeliai iš tikrųjų pasiteisino, juos galbūt reikėtų manoti ir, ir, ir ateityje, jeigu mes peržiūrėsime šią sistemą, tačiau be abejo tarp valstybių yra didžiuliai skirtumai. Vynykystės sektorius visais laikais buvo laikomas savočkai unikaliu sektoriumi BŽP kontekste. Ir kalbant apie mūsų nusarytus rezultatus, Mes turime dar ten duomenis. Gamybos kaštus įtakoja taip pat ir auginimo teisių kainos. Todėl galimas tam tikras masto ekonomikos poveikis, tačiau tai nėra vienintelis veiksnys, kurį reikia primti domen, e, kai kalbame apie gamybos kaštus. E, tai yra tik vienas iš argumentų, tačiau čia įsijungia daug kitų veiksnių, e, kurie irgi yra nemažiau svarbus. Taigi, šitai mes ir akcentavome savo tyrimę. Ir niekada nereikia pamiršti, kad tai yra vienas iš daugelio veiksnių ir atitinkamai jį reikia vertinti, jį reikia sverti būtent tame kontekste. Aš tikiuosi, kad man pavyko atsakyti visus klausimus. Ačiū. Taigi, perinant prie kito mūsų programos punkto, tai yra a, Europos inovacijų partnerystė pranešimas. Tai yra dalis reformos, kurie pabrėžiamas inovacijos, kaip būtinas dalykas rengiant žemės ūkį ateičiai ir komisija o, tiesiog siūlo steigti partnerystę, kad galima būtų na, tobulinti žemės ūkio sektorių. Šitą partnerystę sutelktų partnerius, kuriem rūpi šitas rytis ir pritrauktų jų dalyvavimo konkrečiuose veiksmuose. Tuo būdu būtų tam tikrą prasme e, reglamentuojama žemės ūkio plėtra. Ponas Pleza e, pateiks komisijos pasiūlymą. o turint galvoje vis didėjančią maisto paklausą, norėčiau pristatyti jum Europos komunikatą dėl Europos partnerystės, kurioje kalbama apie tvaraus žemės ūkio kūrimą. Buvo priimta 29 vasario. Šitą komunikatą reikia žiūrėti Europos 2020 strategijos e, rėmuose, nes būtent čia kalbama apie protingą plėtrą, ekonominės krizės laiku. Taigi, kas čia svarbu? O kokia maisto paklausa visą laiką didės ateityje? 70 procentų iki 2020 metų pagal um, maisto žemės ūkio organizaciją. Tai yra uh, skaičiai, uh, kuriuos reikia kreipti dėmesį. Nes kaip vieni iš didžiausių žemės ūkio produktų gamintojai, šitą negalime pamiršti. Na, anksčiau mes būdavėm kalbėję apie e, didėjimą organizuotą produkcijos maždaug 20 procentų per metus. Bet, žinoma, dabar reikia nepamiršti naujai atsiradusių technologijų. Ir dabar e, tai yra dažnai siejama su per dideliu gamtos išteklių e, eksploatavimu ir galbūt žala daroma apsaugai, e, gamtosaugai. Ir todėl e, dabar e, mūsų tikslas yra gaminti daugiau, mažiau naudojant išteklių. O tam mums reikia tyriamoji darbo, reikia inovacijų visose lygmenyse, o kurie atitiktų mūsų plėtros planus. Tačiau daugelis ekspertų nurodė, kad yra tam tikrų e, tokių sunkių e, vietų, kalbant apie inovacijas. Iš vienos pusės žem, e, moksliniai tyrimai žemės ūkio srityje, iš kitos pusės tai yra praktinis darbas ir reikalingi patyrimai. Na, aš norėčiau pabrėžti, kad inovacijos tiesiog padės keistis informacija tarp verslų, žemės ūkėje dirbančių žmonių, konsultantų ir verslų žemės ūkės rytyje bus užtikrintas sistemingas atsakas į kylančius poreikius Taip pat bus skatinamas apsikeitimas gerąją praktiką ir išmoktomis pamokomis. Ir jis pasitarnaus kaip katalizatorius, kuris remsis egzistuojančiamis jau struktūromis, nedubliuodamas jų. Žinoma, kurs ir pridėtinę vertę. ES mokslinis tyriamasis darbas prisidėjus prie naujosios politikos. Ir čia, žinoma, bus teikiama parama inovacijom ir veikloms susijusiams su inovacijomis. Čia e, veikėjai galės naudotis inovacinėmis priemonėmis susijęmis su pasaulinė plėtros programa. Bus kūriamos tam tikros veiklos grupės, kurios ieškos inovatyvių sprendimų ir e, skleis šitų sprendimų vaisius. Pagrindinės priemonės tai yra konsultacijos, investicijos ir verslo plėtra. Na, šita politika suvaidins e, didelį vaidmenį, pateikdama inovatyvę veiklą, kurie remtis tyriamojų darbo. Na, čia mes kalbame apie projektus susijusius su klasteriais, kuriuose dalyvauja daug veikėjų, demonstraciniai projektai, lygiai taip pat inovacinius centrus šios politikos yra na, lyg tai papildomos politikos ir e, tiesiog stiprins vieną kitą. Pasaulyje e, tokios e, programos paprastai taikomos programų teritorijose, programų vykdymo teritorijose. Bet čia mes kalbame apie kofinansavimą ES lygmenyje tam, kad būtų būtų patobulinta komunikacija tarp e, visų veikėjų, kad galima būtų apjungti teoriją ir praktiką. Komisija skatina įkurti specialų inovacijų tinklą. Ir toksai tinklas bus vienas iš pagrindinių veiksnių ypač kada e, kalbama apie inovacinės grupės, e, ir kurios veiklos patirties, vairių seminarų, grupių darbo pagrindų. Čia bus galima pasiekti bendradarbiavimo mūsų mokslo tyrimojo darbo bendruomenės bendruomenėje. Na, žinoma, svarbu užtikrinti, kad efektyviai būtų organizuojamas darbas, bus sukurtas specialus komitetas, kuris pradės visą šitą procesą ir suteiks tam tikrą orientaciją ir parinks strateginį planą. Ir į vyriausybės pasikliaus jau egzistuojančiomis struktūromis, kaip jau minėjau. pagrindiniai prioritetai turėtų pasirodyti na, lankščiai. Jie turėtų remtis atliktais darbais, pastangomis, visų tuo, kas galėtų sustiprinti žemės ūkį ir jo produkciją. Čia, žinoma, didelis dėmesys turėtų būti kreipiamas į maisto kokybę ir saugumą. Komisija įsitikinusi, kad į žemės ūkiją didelių galimybių pasiekti protingą, sistemingą plėtrą laikantis 2020 m. strategijos. Žinoma, čia aktyviai turėtų dalyvauti Europos parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės ir įvairius suinteresuotosios šalis įgyvendinant, įgyvendinant šitą priemonę. Ir todėl norėčiau kviesti Europos parlamentą pritarti šitaip e, programai, kaip numatyta komisijos komunikate. Ir komisija puikiai supranta tai, kad tokia parama a, turėtų būti teikiama nedarant ne, ne žalos, nepakenkiant a, komisijos pasiūlyt, e, pateiktam pasiūlymui dėl a, reikalingų reformų susijusių su EIP. Ir a, komisija taip pat pasirengusi sukurti reikalingą tinklą ir e, taip pat aukšto lygmens komitetą, kuris atsakingas už strateginio plano įgyvendinimą. Komisija dabar svarsto, tai iš ko turėtų būti susidėti šitas komitetas ar valdyba. Žinoma, atėjus laikui, žinoma, parlamentas bus informuotas apie tai ir bus laukiama paramos iš parlamento. Ačiū už pristatymą. Dabar galbūt pradėsime trumpas e, diskusijas, pradėsime nuomonės e, reimės. Uh, Norėčiau pirmiausia padėkoti už e, pristatymą. Man atrodo, e, tai e, puikus būdas kur, pradėti kurti minėtą tikslą ir tiesiog sutelkti visas žinias apie inovaciją žemės ūkio srityje. Tokie tyrimai pateikia tam a, tikrų pasiūlymų rezultatų, kurie įsimant tinkamas veiklos negali būti įgyvendinti. Rezultatų galima pasiekti greičiau, jeigu pasieksime pažangos. Man atrodo, šita mintis, tai kad gaminti mažiau, naudojant mažiau išteklių, yra tiesiog puikia mintis. Bet čia, e, žinoma, reikia tuos fundamentinius tyrimus atliktus reikia gyvendinti. Bet tai labai svarbus žingsnis. Ačiū. Labai ačiū už pristatymą. Visiškai man viskas aišku nežinau, kaip visa tai įgaus kūną. Kol kas tai skamba labai akademiškai. Praktikoje mums reikia pamatyti, kaip visą tai vyks, na, kai mes kalbame apie mokslinius tyrimus, kaip jį, tai reiškia, moksliniai tyrimai, inovacijos gali reikšti labai įvairius dalykus. Pavyzdžiui, genetinė inžinerija, reikia giliau pažvelgti į organišką tokią tvarę produkciją. Mums šitą trūksta. Reikia gaminti 70 procentų daugiau, o čia Bet tik tai, jeigu pasaulis nesikeis, mes galime kalbėti apie tą 70 procentų augimą. Man atrodo, kad tai skamba kaip gal pasaka. Mes turėtume kalbėti labiau apie tvarę produkciją, subalansuotą produkciją. Ir iš tikrųjų didelis iššūkis yra tai, kai mes sakome, kad gaminti daugiau, pasinaudojant mažiau išteklių. Ačiū, ponia Hoslink. Pone Maginės. Ačiū pirmininkė, laukiau šito pristatymo. Mm, įdomi mintis. Bet mes išrandame dviratį, mes jau turėjome E, įvairiausių inovacijų tyrimų sistemas valstybėse narėse, kuris naudojasi ūkininkai ir šitą sistemą veikia. Nežinau, ar šitas modelis atliks tą patį darbą, galbūt, bet nesu tikra dėl pačios akademinės struktūros, aš esu, man kila bejonių. Norėčiau palaikyti pačią sampratą, kad reikia e, gerų kokybiškų tyrimų ir juos perkelti į ūkininkų darbą. Bet nežinau, kaip tai padaryti, mes dar nekalbėjom apie biudžetą ir panašius klausimus. Inovacijos partnerystės patirtis yra gan, šios rytyje pat, mūsų patirtis yra gan nedidelė. Ir būtų įdomu žinoti, ko mes pasimokėme, jeigu ko nors jau esame pasimokę. Uh, Džiaugsiuosi, jeigu ši iniciatyva pasiteisins, bet kol kas aš abejoju, nors patį principą tikrai, tikrai remiu. Mes šiame komitete senai kalbame, kad sudėtinga žinias perkelti į ūkininkavimą, o ūkininkai nori naujų žinių, naujų, naujos inova, inovacijų. Inova Ir jeigu pagal šią procedūrą būtų tai įmanoma, tikrai džiaugčiausi, bet norėčiau žinoti daugiau detalių. Ačiū. No more, more and now, please, Pleba, please. Ponas Pleba, prašom atsakyti klausimus, nes daugiau klausimų nėra. Ačiū už komentarus ir pasiūlymus. Džiaugiuosi, kad bendra prasme šita mintis buvo gerai priimta. Šiame komunikate kalbame apie tvarumą, ne tik tai apie produktivumą, netgi pavadinime. Taigi labai svarbu pabrėžti, kad tikslas yra ne tik tai padidinti produktivumą, bet ir užtikrinti, kad produktivumo padidinimas bus tvarus. Pilnai sutinku, kad e, skaičiai, apie kuriuos kalbėjau, tas potencialus 70 procentų maisto paklausos, maisto produktų paklausos padidėjimas yra tik tai spėliojimai. Bet net jeigu 70 procentų nėra tikslus skaičius, visgi jau dabar matome didėjimą ir paklausos didėjimą ir ES turi atsakyti priimdama tvarius sprendimus. Tai yra vienas šio projekto tikslų. Šiame kontekste taip pat ir ekologiški produktai, yra labai svarbis rytis ir jiems bus taikomos šios priemonės. Kalbant apie biudžetą, nereikia specialaus biudžeto šiam projektui. Ši iniciatyva susijusi su nuo pačios į viršų, požiūriu iš apačios į viršų Ir mes kursime bendrą platformą tarp tyriejų, mokslininkų, patarėjų, nevyriausybinių organizacijų ir ūkininkų organizacijų tam, kad žinios ir inovacijos būtų perkeltos iš tyrimų į inovacijos sritį, technikos sritį ir tada ūkininkams o taip pat ir iš ūkininkų e, tyrėjams. Čia yra pagrindinė mintis. Biudžetas mm, lėšas imtumėm iš panašių projektų finansavimo lėšų. ir gyventumėm šitą idėją žinių perdavimo iš apačios į viršų. Taip pat noriu pasakyti, kad šitas projektas nėra akademinis. Mes netelkėme dėmesio vien į naujus mokslinius tyrimus. Mes norime panaudoti dabar jau atliktus tyrimus, dabar jau turimą žinias ir informaciją ir įtraukti visus, visas suinteresuotas šalis šį procesą ir ūkininkus, ir mokslininkus. Taigi tai nėra naujas akademinis projektas, kad skatintume tam tikros naujos technologijos kūrimą, bet žinoma per pasaulio plėtros programas e, bus galima naudoti šitų programų lėšas ir investuoti į tam tikrus projektus, kurie bus vykdomi pagal šią iniciatyvą iniciatyva nėra akademinio pobūdžio, vien akademinio pobūdžio, nes mes norime, kad tai būtų kuo lankstesnė. Būtent todėl kviečiame visus partnerius, taip pat ir parlamentą, e, padėti dirbti su šiomis idėjomis, atsispirti nuo žemės. Būtent todėl ir siūlome kartu apibriežti bendrąją šios iniciatyvos idėją, bendrąjį tikslą. Ačiū. Ah, Ačiū, ponė Pleva. Einame prie kito darbo tvarkės klausimo. 17 darbo tvarkės klausimas, pranešėjų skirimas. Šiandien, šiandien neturime paskirti pranešėjų, taigi šitas klausimas apsvarstytas. Kitas klausimas, kitas posėdis, kitas posėdis vyks kovo 27 dieną, 3 val. Briuselėje, tai bus antradienis. Taigi antradienis, kovo 27 diena, Štai ir viskas. Ačiū. Baigiame šiandienos posėdį. Dėkojame kolegoms už dalyvavimą. Posėdis baigtas. Ačiū. Dėkoju ir vertėjams, ir visiems dalyvavusiems.